Right, ladies and gentlemen, if we can adopt... A... Ponios ir ponai, paprašysiu patvirtinti darbo atvarkę, bet devintas punktas skirtas Sąjungos mūtinių kodeksui ir diskusijoms. Dėl prekių, kurios yra laikinai išvežamos iš mūtinės teritorijos ir po to yra gražinamos, tai tas klausimas buvo nukeltas į kitą posėdį, e, taip pat kaip ir 16 klausimas. Tai yra suderinimas teisės aktų reglamentų ir administracinių nuostatų skirtų produktų ir paslaugų prieinamumui. Abu tie klausimai bus svarstomi lapkričio mėnesį. Tai Dabar ar galime patvirtinti darbo tarkės pakeitimais? Nėra labai temta šios popietės darbo atvarkė. Norėčiau Jums priminti, kad posėdis yra transliuojamas internetu. Be to jau yra paskelbtas naujienlaiškis Ten yra daug dėmesio skiriama bendradarbiavimui tarp nacionalinių institucijų atsakingų už vartotojų apsaugos nustatymų įgyvendinimą ir taip pat SIPT reglamentą. Norėčiau Jums priminti, kad vyko devintasis darbo, vyks devintasis darbo grupės posėdis apie skaitmeninę rinką rytoj. Kalbėsime ir apie naujus komisijos pasiūlymus dėl tarptinklinio ryšio mokesčio. Taip pat kalbėsime apie telekomunikacijų įmonės bei vartotojų vaidmenį vidaus rinkoje. Taip pat kalbėsime apie vartot... naudą vartotojams. Taigi prašau rytoj Pasitaiso pirmininkė, ne, ne rytoj, trečiadienį. Atrodo 9.30. Taip pat norėčiau pasveikinti Catherine Pietę, prisijungus prie komiteto. Ji pakeitė Antaną Guogą. Turiu pasakyti, kad labai pasilgsiu Tonio G. Jūs turėsite gerai padirbėti, kad jį tinkamai pakeistumėte. Sveika atvykusi, Catherine. Nekantrauju tolesnio bendradarbiavimo. Dabar pasižiūrėkime į posėdžio protokolą. Manau, kad niekas neprieštarauja ir jeigu nepaprieštaraus, tai bus laikoma, kad protokolas patvirtintas. Dar vienas klausimas, ketvirtasis klausimas, tai yra trišaliai dialogai ir naujienos. Man atrodo, kad nebuvo kažkokių kitų komiteto renginių, tai čia neturiu ką pasakyti. Kągi, dabar galime perėti prie šeštojo klausimo. Tai yra sąjungos programa skirta vartotojų įtraukimui finansinių paslaugų srityje. Čia kalbame apie laikotarpį nuo 2017 iki 2020 metų. Čia pagrindinis komitetas yra ECON. IMKO komitetas pagal 54 taisyklę dirba ir turi išskirtinę kompetenciją dėl biudžeto klausimų ir taip pat pasidalėjimąją atsakomybę, pasidalėjimąją kompetenciją dėl pirmo, antro, trečio straipsnio ir taip pat dėl klausimų susijusių su vartotojais. Be to, aš ir ponas Galtieri daug diskutavome apie tas kompetencijas. Na ir susitarėme, kad galutinis balsavimas dėl biudžeto klausimų turės būti Rezultatai turės būti vienbalsiai abiejų komitetų. Taigi niekas nepaprašė rašyti to pranešimo ir teko pirmininkiai tai daryti. Kodėlgi aš manau, kad šis klausimas yra svarbus. Aš manau labai svarbu, kad šis komitetas ir toliau kalbėtų vartotojų vardu bendroje rinkoje. Taigi, jeigu yra kažkoks teisės aktas ar sritis, kuri tiesiog įveikia vartotojus, tai mes privalome įsitraukti. Kitu atveju pamatysime, kad daugiau mūsų niekas nesiklausys ir dėl to vartotojų balsas nebus išklausytas. Būtent tam mums ir reikia patikrinti ir tą darbą, kurį atlieka Ekon šioje srityje. Čia yra kalbama apie tam tikrą biudžeto eilutę iš ES biudžeto tam, kad būtų finansuojamas dvi vartotojų organizacijos Beta Finance ir Finance Watch. Pasiūlymas būtų toks reikėtų numatyti tam tikrą pinigų sumą skirtą šioms dviems organizacijoms. Tam, kad jos galėtų veikti vartotojų vardu finansinių paslaugų srityje. Tai yra labai svarbu, mums reikia, kad vartotojai būtų išklausyti. Visgi. Aš bijau, kad dabartinis pasiūlymas numato, kad tik tos dvi organizacijos gali prašyti finansavimo. Tačiau aš manau, kad pasiūlymas turėtų būti atviresnis. Reikėtų leisti ir kitoms organizacijoms dalyvauti konkurse. Reikia, kad vartotojai gautų kiek įmanoma didesnę pridėtinę vertę už tą paskirtą finansavimą ir būtent dėl šios priežasties privalome būti kiek įmanoma skaidresnė ir atviresnė. Antrasis straipsnis. Čia yra nurodoma, kad vartotojų organizacijos privalo galėti atstovauti vartotojams, tačiau iš reglamento formuluočių nėra aišku, kaip konkrečiai tas atstovavimas turėtų vykti. Aš siūlyčiau toms organizacijoms bendradarbiauti su Europos vartotojų tinklais, kurie veikia visoje Europoje, nes būtina, kad būtų sprendžiami konkretus klausimai. Be to svarbu, kad patys vartotojai galėtų tiesiogiai prisidėti prie vykstančių konsultacijų. Aš manau labai svarbu, kad komisija atsižvelgtų ir į trečiųjų šalių interesus ir skundus. Analizė parodė, tų organizacijų atlikta analizė parodė, kad buvo tokių skundų, taigi labai svarbu, kad galėtų vartotojai ir trečiosios šalės prisidėti. Negana to, privalome užtikrinti tų organizacijų nepriklausomumą. Jos komentuoja komisijos darbą, tačiau komisija nurodo, ką galima komentuoti. Man atrodo, kad tai yra toks potencialus interesų konfliktas, tad mes siūlysime numatyti tam tikrą pusiausvyrą tam, kad būtų užtikrintas tas nepriklausomumas ir kad būtų lankstumo dėl to, koks darbas bus tikrinamas. Be to, norėčiau, kad į devintą straipsnį būtų įtraukta peržiūros nuostata. Dar vienas klausimas, kuris kyla ir dėl tų organizacijų, ir dėl kitų nu, grupių Briuselėje. Jos turi būti bendra finansuojamos. Čia pagal reglamentą nurodoma, kad 60 procentų finansavimo bus iš komisijos, bet 40 procentų reikia rasti kitur. Aš manau, kad Tie 40 procentų turėtų būti paimami ne iš Europos komisijos biudžeto kitų eilučių, nes tuomet čia mes matysime Europos komisijos lobizmą. Todėl reikia išlaikyti tą tiesioginį ir netiesioginį bendrą finansavimą 60 procentų. Gal galima netiesioginį finansavimą šiek tiek padidinti, bet reikia numatyti ir trečiosios šalies finansavimą. Negali tai būti tik tai komisijos finansavimas. Tokios yra mano pastabos. Aš tikiuosi, kad galėsiu sustikti su Ekon pranešėju, nors žinau, kad nuomonės Ekon labai išsiskyrė. EPP Eva Panova. Dėkoju, pirmininkė. Aš pakeičiau mūsų šešėlinę pranešėją ponę Vaiderą. Sutikdama tai padaryti, dar nebuvau taip baisiai užkimusi kaip šiandieną. Tai kelis kartus atsiprašysiu dėl tokio užkimusio balso. APP frakcija visiškai pritarė šio pasiūlymo tikslui. Tikrai labai svarbu yra stiprinti mūsų piliečių pasitikėjimą ES finansinę sistemą. Privalome įrodyti, kad mes tinkamai formuojame šią politiką. Žinoma, reikia, kad tai būtų daroma kiek įmanoma skaidriau ir efektyviau. Pane Vaidera norėtų atkreipti jūsų dėmesį į kelis aspektus. Ji mano, kad dar būtų galima kai ką patobulinti. Mūsų šešėlinė pranešė nėra įsitikinusi, kad Better Finance ir Finance Watch, kurios turi būti naudos gavėjus pagal komisijos pasiūlymą, dirba tinkamai. Bet mūsų šešėlinė pranešė nemano, kad yra būtina į patį tekstą įtraukti tų organizacijų pavadinimus. Ji mano, kad reikia pagrindinį dėmesį skirti tikslams ir naudos gavėjų reikalavimams, tai yra kriterijams taikomiems naudos gavėjams. Trečio straipsnio trečioje dalyje yra kalbama apie tos naudos gavėjus, bet reikia pasvarstyti, kas būtų, jeigu jie susilietų ir kokios to būtų finansinės pasiekmes. Manau, daugelis sutars, kad jei norime pagerinti finansinės paslaugas visoje Europos Sąjungoje, tai reikia išklausyti vartotojų ir kitų galutinių na, E, vartotojų valstybėse narėse. Būtent todėl mūsų šešėlinė pranešėja mano, kad labai svarbu yra įvertinti naudos gavėjų veiklą ir apimti platesnę geografinę teritoriją. Taip būtų užtikrintas geresnės bendradarbiavimas su vartotojų organizacijomis ir Baltijos, ir e, rytų, ir šiaurės Europos šalise. Reikia, kad ne vien tik tai Bruselis būtų įsitraukęs. Taip mes sustiprinsime ir galutinių vartotojų ir vartotojų poziciją. Be to, ponė Vaiderai, kyla klausimų dėl bendrafinansavimo skirto naudos gavėjams. Buvo nurodyta, kad abi organizacijos labai priklauso nuo sąjungos finansavimo. Tai tai šešėlinė pranešė norėtų gauti daugiau informacijos iš komisijos. Galiausiai mūsų šešėlinė pranešė laukia tolesnio darbo su pranešė ir su kitais šešėliniais pranešėjais tam, kad būtų nurodyti konkretus pakeitimai ir pasiūlymai, kuriuos reikės įgyvendinti. Ačiū. And so, Catherine, you're speaking. Catherine dabar kalbės už Belčaną. Ačiū pirmininkė, ponė Burzan šiek tiek vėluoja, e, todėl ji dar negalėjo atvykti į posėdį ir norėjau jums tik tai perduoti keletą savo komentarų. E, abi aptariamas organizacijas Finance Watch ir e, Beta Finance kuria papildomos vertės Europos politikos kuriejams. Jos yra naudingos vartotojams, indėlininkams, pensijų fondų savininkams, regionų investuotojams kad jie geriau suprastų ES teisės aktus ir dalyvautų, e, kuriant ES politiką. Atsižvelgiant į finansų krizę, turime suprasti, kad e, tai bus labai svarbi atsvara finansavimo lobistams veikiantiems šiose institucijose. Turime pripažinti, kad šios dvi organizacijos labai daug prisideda. Abiejose organizacijose dirba dalyviai iš viso pasaulio, taip pat suinteresuotų pusių iš viso pasaulio yra. Abi organizacijos yra labai svarbios vartotojams, e, finansų paslaugų tiekėjams ir e, klientams. Abi organizacijos e, labai gerai panaudojo e, skirtus asignavimus. Metinės ataskaitos yra labai geros. Siūlytojamas komisijos tekstas socialdemokratų frakcija yra priimtinas, jame yra kalbama apie finansų atsakomybę ir e, fondus ir mes paremsime šios biudžeto asignavimus. Ačiū pirmininkė. Ačiū. Kasrin Bėda dabar. Ačiū. Jūs kalbėjote apie iššokimą į diskusiją. Aš būtent tą ir darau. Mano kolegė Čanova negalėjo atvykti, todėl aš kalbu dabar jos vardu. Ji nori, kad aš jums papasakočiau, jog jie pritarė tam, ką jūs pirmininkė pasakojote dėl finansavimo pribojimų, bet prieš e, pritariant tuo pagrindu e, jūsų aptariamus organizacijoms reikia išskirti vieną aišku momentą. Šie fondai negali būti panaudoti kaip priemonė kovai su globalizacija, priekyba ir Europos politika, įskaitant įvairius protestus ir brošiūras. Ji sako, kad Financial Watch e, narių tarpe yra nepaprastai daug kraštutinių dešiniųjų, labai didelių kraštutinių dešiniųjų profsąjungininkų, kurie yra organizavę įvairias manifestacijas prieš TTIP. Jis sako, kad reikia ginti vartotojus e, per finansų institucijas. E, negalime leisti, kad tie fondai būtų panaudoti laisvam žodžiui uždrausti. E, Europos Sąjunga negali subsidijuoti veiksmų orientuotų prieš jos pačios politiką, todėl turėtų būti sukurti aiškus reglamentai ir komisija turėtų garantuoti, kad bus uh, laikomasi pagrindinių mano minėtų principų, kai bus kuriamos abiejų organizacijų programos. Kiekvienai organizacijai kasmet yra skiriama maždaug po milijoną eurų, todėl mes neturėtumėm skirti tų pinigų betodairiškai. Ačiū. Okay. Would the Commission like to come in on this? Oliver Salas. Thank you, Madam Chair. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš esu iš FIZMA generalinio direktorato. Mes esame atsakingi už šį teisės aktą. Džiaugiamės, kad e, komitetas turi galimybę šį pranešimą aptarti šiandien. Mūsų nuomonė, tai yra labai aiškus ir paprastas pasiūlymas, nes didelė dalimi, didelė dalimi yra uh, įgyvendinami ankstesni bandomieji projektai ir parengėmėjai veiksmai įgyvendinti per pasarusius penkerius metus. E, jų pagrindų mes ir parengėme naują pasiūlymą, norėdami užtikrinti stabilesnį finansavimą abiem organizacijom. Norėčiau trumpai paminėti, kad laiko terminai yra gana griežti. Šios organizacijos turėtų tikimės gauti ES lėšas jau kitais metais. Mes e, suprantame, kad e, abu komitetai turės suformuluoti savo nuomonę dėl šio pasiūlymo, tačiau būtų labai gerai, jeigu darbas būtų užbaigtas šiek tiek greičiau negu numatyta. Galbūt parlamentas tokiu būdu galėtų savo galutinę nuomonę priimti E, maždaug tuo pat laiku, kaip 2017 metų biudžetas. Šis pasiūlymasgi iš dalies turi būti susijęs su biudžetu. Labai ačiū. Um, Gal galėtumėt atsakyti narių klausimus. Ypač e, ponios Šeransovos klausimą dėl fondų panaudojimo, deramo panaudojimo garantavimo, kad tie pinigai būtų skirti konsultacijoms vartotojų klausimais, o ne kam kitam. Kiek aš suprantu, mes turime savo teisės aktus akcentuoti vartotojų problemas. Kai mes analizavome prospektus direktyvą, e, man susidarė įspūdis, kad gavome labai daug gerų patarimų iš kitų organizacijų, bet nebūtinai iš šių dviejų. Ar tai yra e, rimta problema? Matyt, taip, nes parlamentarai apie tai kalbėjo. Gal jūs galėtumėt pakomentuoti apie tai? Uh, šį klausimą gerbiamas komisijos atstovė pateikė mūsų kolegė. Aš turiu kitos patirties, nes gavau labai geros informacijos, kai ekonomikos komitete atitinkamą dokumentą rengiau. Galbūt viskas priklauso nuo to, kokį klausimą svarstote. Bet aš galiu pasakyti, kad mano patirtis yra labai kitokia negu pirmininkės. Aš gavau iš, labai daug naudingos informacijos iš šių organizacijų. Nes viskas priklauso nuo to, kokį mes ryšį palaikome su lobistais. Ir tos organizacijos gali mums tarnauti. Taigi, kaip mes galime užtikrinti, kad e, tos konsultacijos būtų naudingos, kad būtų išgirstas vartotojų balsas. Taip pat e, ponios Šeranzovos klausimas per ponę Bėdą kaip tie fondai yra panaudojami, ar gerai jie yra panaudojami. Taip, ačiū ponė pirmininkė, mielai tos klausimus atsakysiu, nors pirmo ir neišgirdau, šiek tiek e, atsiprašau, kad, e, atsiprašau, kad šiek tiek pavėlavau. Aš galvoju apie bendras e, politikos gairias. Visi pritarė, kad šios organizacijos didelė dalimi prisideda prie labiau pasverto ES sprendimų prieimimo proceso. Tiesa ta, kad anksčiau šios organizacijos paskelbė labai daug nuomonių ir dokumentų apie įvairiausius teisės aktus, ypač po finansų krizės įsibėgėjimo. Tačiau tiesa ir ta, kad tos organizacijos neturi pakankamai išteklių, todėl negali ryštingai uh, skelbti savo nuomonių apie teisės aktus, ypač apie e, FIZMA generalinio direktorato e, keltas iniciatyvas, o jų buvo labai daug praėjusiais metais. Tam tikrą prasme mes sutikome pasikeis, pasidalinti naštą e, tarp skirtingų pusių. Reikia pasakyti, kad prospektus projekto pasiūlymų, e, tie, tos konsultacijos buvo labai griežtos, dėl to, kaip bus panaudoti pinigai. E, ką komisija pateikė? Tai yra klasikinė ES programa, ta prasme, kad jums pateiktas teisės aktų pasiūlymas pateiks bendrąją struktūrą, ypač pristatant abiejų organizacijų tikslus. Be to, turime pasakyti, kad didelė dalimi pati komisija uh, turės uh, E, vykdydama e, biudžetą sekti šią programą. Penktame straipsnėje yra paaiškita, kad viskas bus daroma pagal e, veiksmų darbo programą. Abi organizacijos tai turi pateikti kiekvienais metais. Europos komisija turi užtikrinti, kad būtų laikomas abiejų organizacijų pagrindinių tikslų. Taigi mes esame visiškai informuoti apie tai, kad reikia dirbti atidžiai ir stengtis užtikrinti, kad, e, kaip parašta pirmame ir antrame straipsnėje, bus laikomasi pateiktų rekomendacijų. Praeisiais metais jau taip buvo. Mes labai griežtai teikėme naują veiklos ataskaitą ir ją e, įvertinome planuodami kitas išmokas. Buvo atlikta išorinė studija, kur buvo paskelbta praeisiais metais. Joje buvo pateikta palanki nuomonė apie abiejų organizacijų atliekamą darbą. Galiausiai mes siūlome finansavimą 2017 20 metams bendroji suma yra beveik 6 milijonai, vadinasi tik 1,5 milijonų kiekvienais metais galės būti išleisti ir juos reikės padalinti tarp dviejų organizacijų. Jos kiekvienais metais tinkamai gaus mažiau ir mažiau lėšų. Ir tik tai 60 procentų finansavimo ateinančio iš Europos sąjungos bus. 40 procentų tos organizacijos surinkti turės iš kitų finansavimo šaltinių. Šiame kontekste labai svarbu užtikrinti, kad ES finansavimas būtų padalintas per ketverius metus ir kad jis būtų subalansuotas, kad kiti finansuotojai galėtų prisidėti. Dar aš norėčiau paklausti dviejų klausimų. Taip, Dabar, kiek aš e, supratau, tai viena organizacija dirbo, kita ne. Tai kodėl jūs manot, ar verta turėti tas tokias dvi skirtingas organizacijas? Be to, EPP klausimas. Ar reikėtų įvardyti tas dvi organizacijas, ar reikėtų tiesiog e, minėti vieną organizaciją, kad kokia nors kita organizacija galėtų dalyvauti konkurse. Bet to jūs paminėjot pusantro milijono uh, sumą per metus ir tam tikrais metais suma didesnė, kitais e, mažesnė, ar mes turėtume numatyti tam tikrą lankstumą mm, e, susijusi su sumom. Ar e, pirmiausia, gali pakomentuoti, ar reikia įvardyti tas organizacijas. Ačiū, ponė pirmininkė. Taip, iš tikrųjų geras klausimas, mes labai ilgai jį aptarinėjom su teisės ir biudžeto ekspertais. Ir tokia išvada padaryta, kad nebūtinai įvardyti organizacijų reikia. Tai viena. Antra. Mes atsiriamėm į praėjusių penkerių metų istoriją, kai tiesiog pasiūlėm parlamentui ir tarybai e, e, numatyti ties finansavimą toms dviem organizacijoms, nes per pastarusius penkerius metus kasmet rengiam e, konkursus, tačiau nebuvo dalyvių norinčių dalyvauti. Ir todėl e, mes dar padarėm tokią preliminarią išvadą, kad galbūt nėra panašių tokių e, ekspert, ekspertizės centrų, aišku, negalim nuspėti ateities, bet vėlgi per tuos ateinančius ketverius metus mes tiesiog siūlom tiesiogiai finansuoti tas dvi organizacijas. Aišku, nemanau, kad e, šiaip jau čia būtina įvardyti pačiame reglamente tas dvi organizacijas. Tai tiek. Dabar kitas klausimas dėl tų sumų kasmet išleidžiamų. Tos sumos, kurios nu, nurodytos, tai yra maksimalius sumos. Tai, nereiškia, tai ne, reiškia, kad nebūtinai tas sumas, būtent kiekvienais metais mes turim mm, skirti. Tai priklausys nuo tų organizacijų darbo programų ir nuo būtent veiklos įvertinimo. Jei jie neturės pakankamai pinigų, kad galėtų atlikti sutartus veiksmus, tai galbūt tada e, lėšų galbūt bus ir mažiau galiausia metų pabaigoje, negu kad buvo numatyta. Tai yra įprasta, e, tiesiog atitinka e, es biudžeto taisyklės. Tikiuosi atsakiau jūsų abu klausimus. Pirmininkė. Taip, dabar laiko jau tikrai labai nebedaug šiam klausimui, nes ekon E, būtent e, komitete turės būti balsuojama. Dabar galutinė data yra spalio 20. -oji. Pakeitimus galima pateikti iki lapkričio 10, bet vien tik tai anglų kalba. Pakeitimus galima pateikti vien anglų kalba, nes laiko jau tikrai nebedaug. Tad e, jeigu jei jūs ką nors norėtumėt pasakyti, pasiskaitę mano, mano pranešimo e, pirmą variantą, tai man prašau man tiesiai tiesiog e, sakyti, susisiekti, rašyti man. Aš tikrai mm, pasistengsiu e, kuo daugiau atsižvelgti į kuo daugiau pastabų, pageidavimų ir panašiai. Ačiū. Toliau eikim prie kito darbo tvarkės klausimo. Panovos pranešimas dėl vadinamosios Europos debesijos iniciatyvos. ITRE komitetas parengė, rengė savo, mm, tai yra pranešimą e, savo iniciatyvą. Mūsų, mūsų pranešėjas dabar, dabar šita nuomonė iš tikrųjų bus labai svarbi, turint galvoje uh, komisijos būsimų darbų teisėkuros e, pasiūlymų programą dėl laisvo duomenų judėjimo. Ir e, ponas Otiner e, kito savo iniciatyvos pranešimo autorius per dialogus jis aiškiai pasakė, kad tai yra tikrai vienas iš prioritetų per ateinantį laiką. Ir dabar žodį suteiksiu pranešėjai Evai Panovai. Ačiū pirmininkė. Man labai malonu pristatyti nuomonės projektą ir pabrėžti, kaip e, debesijos iniciatyva galėtų būti naudinga verslo įmonėms, piliečiams, organizacijoms ir apskritai Europos Sąjungai. Turbūt daugelis jūsų jau žinot. Balandį komisija parengė mėlynąją knygą skirtą Europos debesijos paslaugoms ir e, infrastruktūros klausimams, tam, kad būtų galima užtikrinti, jog verslo įmonės, mokslininkai, piliečiai e, ir apskritai mokslinio sektoriaus e, darbuotojai galėtų naudotis didžiaisiais tais duomenimis. Tad buvo nuveikta nemažai darbo, tačiau E, buvo tam tikrų kliūčių, dėl kurių nebuvo galima įvertinti iki galo e, duomenų klausimo, nes buvo nesaveikumo atvejų, kartu e, vėlgi viešųjų fondų finansavimas ne visada prieinamas. Tad čia kalbama apie iniciatyvą, kuria skatinamas bus duomenų keitimasis valstybėse narėse ir kartu siekiame taip pagerinti ES ir mūsų skaitmeninės duomenimis grindžiamos ekonomikos konkurencingumą. Tad Europos atviros debesijos iniciatyva su ją susijusi 1,7 milijonai mokslininkų, maždaug 70 milijonų mokslo, technologijų sektoriaus darbuotojai jų ir būtent tie vartotojai galės e, naudotis, keistis duomenimis tos e, debesijos platformos dėka. Nuomonė, mes e, iškeliam keletą svarbiausių dalykų pagal mūsų komiteto kompetenciją. Ir turiu pasakyti, kad debesijos iniciatyva pris, pris, išeis į naudą ne vien tik tai mokslo ir technologijų sektoriui, bet įmonėms, vartotojams. Ir kartu mes nuomonėje sakom, kad e, vėlgi ir valstybės narės turėtų dėti aktyvų indėlį E, suinteresuotosios šalis, ypač mažusios vidutinės įmonės, e, vyriausybinės organizacijos turėtų irgi prisidėti daugiau prie šios iniciatyvos įgyvendinimo. Be to, manyčiau, iniciatyva turi didelį potencialą skatinti mūsų skaitmeninės ekonomikos augimą ir kartu sukurti mūsų ES geresnę poziciją pasaulinėje rinkoje. Tad mes kalbam apie vieną bendrąją rinką, e, kurioje žmonės, kapitalas, paslaugos laisvai juda. O laisvas duomenų srautas ar laisvas duomenų judėjimas gali būti vertinamas kaip penktąją laisvę, kurią teikia bendroji e, rinka. Tad tai vėlgi prisidės prie skaitmeninės bendrosios rinkos kūrimo. Ir toliau raginu komisiją vertinti, įvertinti duomenis, duomenų e, bazės, kurios jau yra, įgalinti geresnį tų duomenų srautą tarp valstybinių lygių, nes norėdami būti veiksmingesni, mes turėtume pasinaudoti tuo, ką jau turim prieš leisdamėsi į brangius e, projektus. Bet to aš esu EPP šešėlinė pranešėja ir e, kitos nuomonės klausimų. Ir ten vėlgi miniu e, e, nepakankamą fondų lėšų panaudojimą ir raginu komisiją tiesiog sudaryti paskatų, tiesiog kreiptis į struktūrinių investicijų fondą Na ir toliau vienas svarbus dalykas, į kurį atkreipiu dėmesį, tai keitimasis duomenimis. Bet e, vėlgi nuomonė pasidarė jau ilga ir čia dėl to teko neįtraukti tam tikrų dalykų. Aš norėjau, aišku, atsižvelgti kartu ir į pakeitimų pasiūlymus dėl mokymo, ir raginu komisiją numatyti didesnį aiškumą dėl tam tikrų apibriešių, dėl tam tikrų priemonių e, skirtų duomenų nuosavybės klausimams. Tad tiek ir dabar išklausysiu kolegų minčių. Kaip jau sakiau, Imko O šiaip šiuo klausimu e, pirmasis komitetas yra ITRE. Mūsų komitetas tik tai prisideda. SND, Katrin. Atsiprašau, kad pranešė negalėjo dalyvauti, tad aš perduosiu pasisakymo tezes. Kalbant apie domenų revoliuciją, tai yra sukuriama labai daug duomenų. Mūsų pranešėja paminėjo, kad taip, tai turėtų būti penktoji laisvė, laisvas duomenų judėjimas. O komisija ėmėsi debesijos iniciatyvos tam, kad paskatintų kurti duomenų infrastruktūrą ir debesijos paslaugas tam, kad tai užtikrintų sėkmingesnę skaitmeninę ekonomiką. Yra numatyti trys pagrindiniai ramščiai, tai yra infrastruktūra, taip pat tinklai ir galimybė tuos duomenis apdoroti. Mes čia matome tris pagrindinius naudos gavėjus, tai yra mokslininkai, verslo atstovai ir piliečiai. Ši iniciatyva leis mokslininkams pasinaudoti sukūrimą naudą, tai piliečiai galės naudotis laisvų domenų judėjimu, o e, verslo įmonės galės sumažinti sąnaudas. O kodėlgi Europa ne visiškai išnaudoja tą domenų potencialą? Egzistuoja tam tikri barjerai e, susiję su domenų keitimusi. Taip pat egzistuoja tam tikros europinės e, duomenų bazės. Čia reikėtų numatyti geriausias sertifikavimo schemas, reikėtų užtikrinti geresnį finansavimą, taip pat e, bendrus projektus ir duomenų prieinamumas apskritai turėtų būti kur kas didesnis. Pagrindinės suinteresuotos šalis yra ir MVI, betų piliečių, mokslininkų ir verslo įmonių. Čia reikia įtraukti įvairius politinius lygius į sprendimų prieimimą. Buvo kalbama apie tai, kad reikia geresnio finansavimo infrastruktūros, reikia didesnio aiškumo debesijos srityje, reikia numatyti standartus, visą tai reikia apsvarstyti. Reikia padidinti naudą piliečiams, vartotojams, taip pat mokslininkams ir padidinti naudą verslo sektoriui. Reikia nutraukti fragmentaciją ir segmentaciją. Visą tai turėtų padėti padaryti ta debesijos iniciatyva pranešėjui buvo svarbus visi šie klausimai ir aš labai laukiu tolesnio bendradarbiavimo bei balsavimo. EKR. E e Dėkoju, Eva, už jūsų puikų darbą šio pranešimo srityje. Tam, kad skaitmeninė ekonomika auktų, mes privalome investuoti į infrastruktūrą, privalome stiprinti ir debesijos paslaugas. Čia reikia vadovautis debesijos iniciatyvos principais. Aš visiškai pritariu, kad tai turi prisidėti prie inovacijų, prie ateities. Turime nepriklausyti nuo konkrečių technologijų. Ta aplinka turi būti tokia, kad mūsų inovatoriai galėtų bendradarbiauti su įmonėmis ir viską tinkamai įgyvendinti. Jūs kalbėjote apie tą penktąją laisvę ir aš tam pritariu. Svarbu, kad vengtume kliučių, kurios sukurtų tokias tvirtovės Europoje. Kaip žinome, skaitmeninės pasaulis yra be sienų, todėl privalome bendradarbiauti ir su pasauliniais partneriais. Negalime čia suskaldyti Europos. Pagal iniciatyvą yra siekiama, kad duomenės gauti iš Horizontas 2020 būtų atviri. Aš buvau čia viena iš pagrindinių dėrybininkių dėl Horizontas 2020 ir to visuomet siekiau. Reikia ieškoti tinkamos pusiausvėros tarp dalymosi duomenimis ir tinkamos duomenų apsaugos. būtina gerbti duomenų apsaugos taisyklės, bet reikia dar padirbėti ir pagalvoti, kaip tos taisyklės turi būti įgyvendinamos. Reikia dar kartą tvirtai kalbėti apie įgyvendinimą. Privalome siekti tos tinkamos pusiausvėros, kadangi tinkamas įgyvendinimas leis išspręsti ir duomenų apsaugos problemas ir užtikrinti dalymasi duomenimis. Toliau e, kibernetinės saugumas. Daugiau nei 60 procentų MVI teigia, kad nerimauja, jog duomenys debesijoje gali pasiklysti arba būti pažeisti. Tad dvi trečiosios verslo įmonių, ypač MVI, pergyvena dėl tokių problemų. Būtina čia didinti piliečių pasitikėjimą. Kibernetinis saugumas turėtų būti reguliuojamas kibernetinio saugumo direktyvos, dėl kurios mes taip sunkiai dirbome šiame komitete. Labai ačiū dėl jūsų pasisakymo apie standartus. Kaip žinote, tai yra viena iš man rūpinčių sričių. Privalome numatyti standartus iš apačios į viršų, privalome bendradarbiauti su pramonė ir taip pat tarptautiniais partneriais. Norėčiau pasiūlyti kelis smulkius pakeitimus, o šiaip pranešimas yra labai geras. Dabar perduodu žodį Alde Kajakalas. Dėkoju, Martin Lokegard yra šešėlinis pranešėjas, tačiau dalyvauti negalėjo. Tad aš kalbėsiu jo vardu. Norėčiau padėkoti pranešėjai už tokį išsamų pranešimą. Iš esmės, komisijos pasiūlymas yra geras ir jis turi padėti sustiprinti skaitmeninę rinką. Bet e, reikia kelių pakeitimų. Visų pirma, dėl finansavimo. Neaišku, koks bus tas ilgalaikis finansavimas. Tai privalome patikslinti. Šią iniciatyvą yra reikalinga stipri finansinė parama. Čia turime vadovautis ir tyrimų bei inovacijų, pagrindų programa ir kitomis, nes kitu atveju bus sudėtinga viską gyvendinti. Trūksta nuorodos ir į atvirą mokslą. Mes kalbame apie žinių ekonomiką. Tai reiškia, kad prieiga prie mokslinių tyrimų turi būti laisva. Čia turime gauti duomenis gautus per horizontas 2020. Reikia, kad mokslas būtų veiksmingesnis ir kad inovacijos patektų į privatų ir viešai sektorių. Negana to, tokios partnerystės atneš naudos piliečiams, ne vien tik tai moksliniai bendruomeniai. Reikėtų kalbėti ir apie infrastruktūrą Čia reikia ir didelio greičio interneto, ir didelių pajėgumų kompiuterių. Turime pagalvoti, kaip skatinti mokslininkus naudotis šią priemonę, bet neprimesti jiems papildomos administracinės naštos. Reikia pasakyti, kad komisijos pasiūlymas nėra toks jau visiškai blogas. Ačiū. Dėkoju, kas toliau. Žalieji Čiulė Rida. Labai trumpai. Manau, kad Kajakalas jau paminėjo daug svarbių aspektų. Iš esmės komisija pasirinko tinkamą kryptį, ypač kai kalbame apie atvirą mokslą. Ši politikos kryptis atitinka ir kitas iniciatyvas. Mums reikia turėti tyrimų infrastruktūrą, kuri leistų visiems įsitraukusiems į šį procesą, tarp jų ir piliečiams, dalintis duomenimis. Tam yra reikalinga ir tinkama sąveika, kad tas duomenų dalymasis vyktų taip, kad būtų galima atsekti rezultatus. Tai yra įsipareigojimas atviro mokslo srityje. Reikia, kad neatsidurtume tokioje situacijoje, kai iniciatyvai bus pakengta dėl to, kad trūksta atviros prieigos arba pritrūksta pačios infrastruktūros ir sąveikos. Dėkuoju. Dėkuoju dabar, Evelin. Labai ačiū. Dėkoju už tokį įdomų pranešimą, kurį mums pristatėte. Jame yra labai daug svarbių aspektų. Tarkime, 12 punktas. Ten yra kalbama apie pavojus susijusius su pilietinė laisvė duomenų apsaugos srityje. Žinoma, kad yra būtina užtikrinti tą duomenų apsaugą. Aš turiu konkretų klausimą susijusiu su penktuoju punktu. Gal galėtumėte pateikti daugiau detalių? Mes apie šitą pranešimą kalbame, ar ne? Panovas pranešimą. Labai atsiprašau, aš apsidariau ir pamačiau kritiškus žvilgsnius, tad atleiskite, kad taip vėlai pasisakau. Taigi, penktasis punktas. Čia kalbama apie duomenų svarbą vertės grandinėje. Kalbama ir apie duomenų monetizavimą Europos fondus, įmonės, aš norėčiau suprasti, ką tai reiškia. Koks yra penktos dalies tikslas, gal jūs galėtumėte man tai paaiškinti. Ačiū. Aš e, turbūt keistai dabar jų žiūriu tik tai dėl to, kad pagal mano raštą penktas punktas e, rodo, kad turi būti pastraipa apie strateginės investicijas. Gal jūs čia kalbate apie kažką kitą? Gal jūs kalbat apie įtrę pranešimą penktą punktą? Įtrė pranešimo penktas punktas sako, kad atsiprašo kalbėtoja, taip aš turiu, aš neteisingą tekstą kompiuterėje pažiūrėjau, atsiprašo kalbėtoja. Tačiau jeigu ITRE teksto penktąjį punktą pažiūrėsi, ten yra reikalaujama, kad saugojimas, naudojimas ir uh, optimalus duomenų panaudojimas Europos įmonėse turi būti vykdomas ES teritorijoje. Čia kas kita. Atsiprašau, aš pati nustebau pamačiusi tą tekstą, bet e, nelabai suvedžiau galus. Ir e, dabar viską supratau. Jeigu daugiau niekas nenori kalbėti, gal komisija nori. Jeigu komisija nori kalbėti, e, tada suteikiu žodį komisijai, jeigu ne, tada Eva iš karto. Dėkuoju už nuomonės projektą ir už vertingus komentarus. Viskas, ką jūs e, apibūdinote, yra ir mums rūpima, rūpimi klausimai. Mes e, rengdami šį dokumentą e, būtent į tos pačius aspektus atsižvelgėme. Norėčiau priminti, kad mokslo debesyje ir debesyje iniciatyva bendrai turi būti uh, reglamentuojame taip, kad būtų vengiama dubliavimus ir būtų skatinamas geresnis duomenų panaudojimas. Federalus požiūris šio požiūriu labai svarbus. Mes norime e, iškelti aukštesnį lygmenį tai, kas jau yra sukurta, o ne kurti visiškai naują struktūrą duomenų kaupimui, duomenų apdorojimo mokslams ir panašiai. Kalbant apie E, suinteresuotų pusių dalyvavimą, kas yra nepaprastai svarbu. Komitetas turėtų nepamiršti, kad nuo pat darbo pradžios rengiančiai pranešimą mes labai daug tarėmės su suinteresuotomis pusėmis, vyko labai daug konsultacijų, e, pagrindiniai suinteresuoti partneriai dalyvavo vairiose seminaruose e, ir verslo svarbiausi atstovai išsakė savo nuomonės visais įmanomais būdais, į kuriuos ir tai mes atsižvelgėme ir iniciatyva viską atspindi dėl pasitikėjimo ir privatumo apsaugos. E, tai nepaprastai svarbus klausimai, dėl to mes ir pasitelkėme pasirinktą e, lozungą Bet e, mokslinė vėsija ir e, duomenys atviri turi būti sukurti kuo greičiau. Pirmininkai iš savo patirties žino, jog e, tai rodo, jog Horizonto 2020 programoje jau yra nuostatų dėl debesijos, bet nepamirškime, kad kai projektai, ne, nenorim, nenorime projektus sukurti atvirais, tai dažnai dėl privatumo priežasčių e, iš jų nieko neišeina. Tie dalykai yra pasverti, juos atsižvelgiame ir manau, kad e, mūsų parengti e, paragrafai apie duomenis padės jums rengiant savo nuomonę. Eva Panova. Ačiū pirmininkė. Noriu padėkoti visiems dalyvavusiems šiandienos diskusijoje. Labai džiaugiuosi, kad e, mūsų požiūris panašus. Noriu tik pabrėžti, kad e, šią nuomonę e, palikčiau imko kompetencijai. Lauksiu jūsų pakeitimų Įžanginėje kalboje sakiau, kad dėl e, kai kurių apribojimų ir e, kitų klausimų negalėjau kol kas teksto parengti dėl mokslo debesijos neišbaigtumo, bet dabar jau mes galėsime atsižvelgti daugelį šiandien paminėtų klausimų. Labai lauksiu tolesnio bendradarbiavimo su šiandieniais pranešėjais. Noriu pasakyti, kad pranešimų pateikimo terminas jau tuoj, priartės spalio 13 dieną 12 val. E, apie tai pagalvokit, prašau. Nepamirškit to. Be abejo, aš labai viliuosi, kad ITRE įtrauks mūsų nuomonę į e, savo rengiamą dokumentą, atsižvelgs bent jau ją ir aš. E, E, tiesą sakant, nustebau, pamačiusi, kad įtre e, pranešėjas taip neigiamai vertino šią temą. Ačiū. E, Susivienyje prieš protekcionizmą. Kitas darbo tvarkės klausimas. McClarken pranešimas. Ar ji ateis ar neteis? Labai malonu, kad komiteto džentelmenai atėjo pagaliau. Man atrodo, kad jau niekas nebepasirodys. Paprastai Emma McLaren ateina. Taigi, septintas klausimas. Valstybių narių įstatymus ir kitose teisės aktuose išdėstytų tam tikrų nuostatų susijusių su audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų teikimu derinimas atsižvelgianti kintančias rinkos realijas. Kitaip tariant, E, turime žiūrėti tai, kas dedasi pasaulyje. Dabar suteiksiu iš karto žodį Dan, kuris kalbės Emma McClarkin vardu. Emma McClarkin pareigė nuomonę pagal 53 taisyklę kultūros komitetui. E, Petra Komova ir Sabin Verhem kultūros komitete rengė pranešimą šią temą. Taigi, kolegai, suteikiu žodį pristatyti Emma McClarkin pranešimą. Um, Ačiū pirmininkė. Deja, Ema negalėjo atvykti, todėl aš e, pristatysiu dokumentą jos vardu. Taigi, audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų direktyva yra bendrosios transliacijos rinkos e, pamatas. Tai leidžia valstybėms narėms e, atspindėti kultūrinę specifiką ir užtikrinti minimalę naštą paslaugų tiekėjams ir netrukdyti augimui. Nuolatinis pereimas prie uh, E, naujų e, transliavimo paslaugų e, reikalauja, kad direktyva būtų peržiūrėta, tačiau jos taikymo masto išplėtimas turėtų rūpėti šiam komitetui. ESP įtraukimas į AVMS direktyvą turėtų būti vykdomas atsižvelgiant į augančią nepykantos propagandą ir poreikį saugoti nepilnamečius supraskime, kad neretai e, direktyvoje priimami reglamentai yra per daug griežti ir gali prilygti cenzūrai. Turėtume pasirūpinti, kad to nesitiktų. Direktyva e, ir internete turėtų būti neįmanoma pritaikyti ex ante kontrolę. Turime galvoti apie darbą su tėvais ir informavimo kampaniją su e, vartotojams skirtas. ES prekybos direktyvoje apie tai yra kalbama. Uh, E, bet e, žinome, kad jeigu nuostatos joje minimas būtų patvirtintos, tai pakenktų bendrai skaitmeniniai rinkai. Taigi, kad užtikrintume e, gerai veikiančią bendrąją skaitmeninę rinką, Europos komisija pasiūlė, kad būtų pasirinkamas derinimo požiūris, valstybėms narėms turi būti suteikta galimybė uh, VSP griežčiau vertinti. Skirtingus reglamentus dabar taiko skirtingos valstybės narės, mes turėtumėm suderinti tuos reglamentus, tokiu būdu palengvintume ir startuolių veiklą rinkoje, nes tai nepaprastai svarbu mažoms ir vidutinėms įmonėms. Mes galime paremti tolesnės išlygas dėl nacionalinio saugumo, e, tačiau Dažniausiai tai bus daroma tik ekstremaliais atvejais, tačiau tai, kad valstybės narės bando įveikti tam tikras rinkliavas arba apriboti e, europietiško turinio skleidimą už ES ribų, prilygtų kilmės valstybės e, principo pažeidimams. Valstybės narės turi pademonstruoti, kad e, E, atsiprašau, valstybės, e, valstybių narių bandymai įvesti rinkliavas iš imko nuomonės yra išbraukti. Elektroninės priekybos direktyva turi būti atspindėta, kilmės valstybės principas turi būti atspindėtas, AVMS e direktyva turi skatinti liberalių vertybių plėtrą bendroje skaitmeninėje rinkoje. Dėl tos priežasties ECR mano, kad naujos kvotos e, paslaugų e, paklausai turėtų būti įvestos. Jeigu bus įvestos griežtos kvotos, e, gali atsirasti protekcionizmo ir ES e, skaitmeninė rinka yra bendros pasaulinės rinkos dalis, todėl Europa turėtų didžiuoti savo turiniu ir e, mes e, turime leisti klestėti paklausai rinkoje, todėl mes turime investuoti į rinkos derinimą, vienodinimą ir be to į kokybės turinio gerinimą. Pranešėja norėtų, kad būtų išliktas 20 procentų reklamos, uh, E, limitas 12 minučių per valandą tai išeina. Junktinio Amerikos valstybių patirtis rodo, kad 24 valandų limitas gali būti kenksmingas vartotojams, nes paprastai pikas pasiekiamas populiariausiomis valomis. Daugelis reklamos kuriejų parodė, kad tarimas prie 24 valandų limito, limito net sumažintų įplaukas. Taigi šioje direktyvoje yra daug gerų dalykų, tačiau pirmiausia turėtume galvoti, kad nereikia uh, mažinti AVSP masto uh, peržengiant e, turimus e, pribojimus, kilmės valstybės principas turi išlikti esminis šioje direktyvoje. Um, Julia Reader needs. Julian Vydė turi greit išėti, jis prašė pakalbėti anksčiau negu kiti. Ar niekas neprieštarauja? Tada aš jums suteiksiu žodį iš karto. Labai ačiū. Pirmininkė, ponė, ponė Rėda kalba. Ačiū, kad leidžiate man kalbėti anksčiau negu numatyta. Uh, Pranešėjos nuomonės projekte yra daug m, mm, priimtinų dalykų. Mes sutinkame su tuo, kad elektroninės prekybos direktyvos taikymo mastas neturi būti apribotas, e, neviršient dabar nustatytos e, e, status quo ir kilmės valstybės principas turi būti išlaikytas AVMS. Be to mes sutinkame su atsargiai Mm, atsargumo metodų taikymų, ypač kai kalbame apie video e, keitimas internete, e, elektroninės prekybos direktyvos masuose. Be to turime numatyti galimybės vartotojams pranešti apie turinį ir e, akcentuoti tam tikras jo dalis, jeigu reikia, tačiau praktiškai neaišku, kaip apribojimus būtų galima įvesti ir, pavyzdžiui, kaip nustatyti amžiaus apribojimus. Labai svarbu pripažinti, kad linearnis ir nelinearnis turinys lininis ir nelininis turinys turi daug skirtumų, bet turi ir panašumų. Vokietijoje, pavyzdžiui, e, internete buvo įvestas reikalavimas nurodyti e, laiką, kad tokiu būdu būtų galima sukontroliuoti žiūrėtojų amžių, tačiau paaiškėjo, kad tai niekiek nepasiteisina, ypač kalbant apie visos valstybės mastą. Taip pat e, turime tam tikrų pasiūlymų dėl reklamos mažinimo linijinio transliavimo zonose. Labai dėlė dalimi sutinkame su tuo, kas siūloma. O dėl keitimos video platformų labai svarbu aiškiau apibriežti pateikti aiškesnius apibrėžimus, kad suprastumėm, kad audiozalinės e, žiniasklaidos paslaugos uh, kurios yra ribojamos kvotomis ir kuriams yra nustatyta aiškia atsakomybė redaktoriaus. Ir tos platformos, kurioms nėra nustatyta jokios platformos, būtų aiškiai apibrištos ir atskirtos. Kultūros pranešimo projektas gali būti čia aiškiai išanalizuotas, bet būtų labai gerai, jeigu kultūros komitetas mums labiau paaiškintų, ką turi galvoje, nes kvotų taikymas e, keitimos video platformomis nebūtų prasmingas. Vienas dalykas, su kuriuo nesutinkame - reguliuotojo vaidmuo. Manome, kad reikia sustiprinti nepriklausomą kontrolę transliuotojams, ypač ir Europos lygmenių, tai yra labai svarbu, e, galvojant apie žiniasklaidos įvairovę ir demokratijos išlaikymą Tai sritis, e, kurioje e, bus teikiami pakeitimai, tačiau bendrai manau, kad MKO komitetui labai svarbu greitai parengti nuomonę. E, manau, kad tai bus įmanoma padaryti ir mes galėsime pasirūpinti, kad dėrybų procese IMKO problematika dėl elektroninės priekybos direktyvos taikymo bus pasverta kultūros komiteto pranešime. Ačiū. Is anybody here from the EPP? Ar iš EVP kas nors yra? Anna, jūs socialistų vardu kalbėsi, taip? Vertėjai negirdi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 A, the mic. Panašu, kad kalbėtos mikrofonas neveikia. Gal galit persisti prie kito mikrofono. To... Atrodo, e, kad jis veikia, užsidega, bet e, jo negirdi vertėjai. Dabar pabandysiu iš naujo. A, dabar veikia. Aš noriu e, kalbėti švediškai. Gerai. Taigi, labai ačiū, noriu padėkoti pranešėjai kai Emma McClarkin už tai, kad e, taip gerai išanalizavo komisijos pasiūlymą. Aš e, labai daug diskutavau e, apie šią direktyvą pastarojų metų ir aš labai atidžiai vertinau komisijos pasiūlymą. Mes kartu praėjusi kartą apie tai kalbėjome. Mes suprantame, kad audiovizualinės paslaugos užima labai daug vietos mūsų gyvenime ir todėl dabar sukūriamoms taisyklėms turi būti uh, taikomas vertinimas iš vartotojo perspektyvos. Vartotojo apsauga turi būti užtikrinama. Mes e, suprantame, kad audiovizualinė žiniasklaida labai didelį įtaką daro jaunimui, todėl Europos komisija turėtų pasirūsti ypatingą apsaugą. Kai kalbame apie reklamą ir produktų pritaikymą, mes turėtumėm pasirūpinti, kad būtų apsgintos vaikų teisės. Ir politikai savo kampanijose apie tai turėtų daugiau kalbėti E, dėl alkoholio politikos ribojimo, alkoholio ribojimo politikos. Mes suprantame, kad turime stengtis mažinti bendrai daromą žalą susijusią su alkoholiu, todėl mūsų komitetas turėtų pasirūpinti, kokios taisyklės galioja e, alkoholio reklamai, e, nes dabar matome, kad neretai jos, ta reklama nėra pakankamai ribojama, ne tiek kaip tabakas. Kai kalbame apie vartotojų apsaugą ir saugumą, mes turime aiškiai apibriežti savo pasirinktą perspektyvą. Direktyva mums suteikia puikią galimybę e, kalbėti apie neapykantos klausimus, smurto, e, prievartavimo klausimus. Mes e, suprantame, kad negalima imtis jokių ribojimo priemonių, e, jeigu jos pažeidžia žodžio laisvę. Mes supratome, kad valstybės narės turi savo specifiką ir jų teisės aktai skiriasi, todėl mes turime siekti pusiausviros e, priimdami naują komisijos pasiūlymą, tačiau aš tikiuosi, kad mes visi kartu parengsime gerą pranešimą E, mes iš savo frakcijos pusės pateiksime pakeitimų, išdėsysime savo nuomonę ir mes tikimės, kad, Europ... kad pranešėjai pasikvies mus iš šešėlinių pranešėjų posėdį ir mes galėsime aiškiau pristatyti savo nuomonę. Ačiū. Dita Sharon Sova. No, Kaja Kallas. Kaja Kallas. kalbėsiu Morteno, mūsų šešėlinio pranešėjo vardu. Jis paprašė manęs paminėti keletą dalykų. Pirmiausia, pranešėjas tikrai vertina ponios Maklarkens pranešimą, aišku, dar būtų galima e, pagerinti, rasti bendrą pagrindą. Dabar dėl kvotų. Pirmiausia, reikėtų paieškoti kvotų alternatyvos, nes kvotomis vien klausimo neišspręsi, nes neaiški vertė jų. Apskritai jis pasisakytų už bendradarbiavimą tarp transliuotojų ir institucijų ir reikia jį sustiprinti. Kartu paminėjo finansinius įnašus, jis nelaiko jų sprendimu. Kaip mažos valstybės narės atstovas jis nori užtikrinti, kad tas e, pasiūlymas e, iš tikrųjų e, išeitų į naudą ne vien didelėms valstybėms narėms, bet ir mažesnėms, atsižvelgiant į jų kultūrą ir panašiai. Čia kalbama be to apie žodžio laisvę ir kalbama apie vienos bendros rinkos principus, kad jų nereikėtų susilpninti. Da, aš pati dar turiu keletą uh, komentarų. Nežinau, ar kalbėtojų sąraše, ar dabar jau galiu pasakyti. Dabar galite. Tai pirmiausia, norėjau paklausti, nežinau, pirmininkės, ar mes kažką padarėm su e, pranešėjų e, konfliktu interesų konfliktu, turiu galvoje e, kultūros komiteto e, pranešėjus, nes čia kalbama apie transliuotojų kartu interesus. Nežinau, tą klausimą reikėtų kelti. O dabar dėl turinio. Bendro naudojimo platformos. E, pritariu pranešėjos požiūriui Bet kita vertus mes turim suvokti, kad žmonių elgesys keičiasi, pasikeitė ir keičiasi. Mes turėtume geriau suvokti prieš imdamėsi reglamentuoti, tam, kad pasiektume tikslų. Pavyzdžiui, paminėsiu, kad savireglamentavimas ar bendras reglamentavimas pasiteisina nemažai atvejų sumažinant, sakykime, pornografijos e, apimtis, turint galvoje technologijų šoliuojančią plėtrą. Nes jeigu dabar mes kursim kažkokius reglamentus, teisės aktus, tai atsiliksim, technologijos visada užbėgs e, į priekį. Maničiau, tai, ką siūlo komisija, kad, sakykime, kalbant apie neapykantą kurstančias kalbas ir panašius atvejus, tai įmonės turėtų turėti aiškę savo įmonės politiką tokių reiškinių atveju, bet kad kita vertus nebūtų užkertama, užgneužiama žodžio laisvė. Toliau, dar pastaba dėl Elgesio kodekso. Kaip suprantu, pranešėja pasisako už tai, kad Elgesio kodeksai būtų rengiami nacionaliniu lygiu. Tačiau Jeigu norėtume, kad įmonės e, prisidėtų prie jo, tai mes tikrai turėtume skatinti Elgesio kodekso kūrimą kuo labiau ES lygių. Denis. Denis De Jong. Labai ačiū. Veiki. Atsiprašau, kad pavėlavau į posėdį, negirdėjau įžanginių pasisakymų. Turiu kelias pastabas tik taip nes aš dar tebesigilinu į nuomonės e, pasiūlymą, mes tebesigilinam pra, frakcijoje. Praeitį mes jau minėjom porą dalykų, ypač e, komercinius pranešimus vaikų atžvilgių. Ta paminėjo viena frakcija, socialdemokratų frakcijos atstovė. Bet tu mes turim suvokti, kad kai kalbam apie audio, audio vizualinės paslaugas, jeigu viską pa paliksim rinkai spręsti, tai e, išleisim iš akių mažumas žiūrovų, tų paslaugų gavėjų mažumas. Tad e, tai minė ir komisija. Tad e, pranešėja šiaip jau labai pasitikė iš tikrųjų tą rinką, ji nenori jos riboti, bet mes vis dėlto norėtume tam tikros garantijos, kad tai, ką rinka pati mm, ne, kaip, nepris, ne, neteiktų, kad vis dėlto būtų, e, būtų galimybės ir mažumų grupėms apsaugoti. O Aš e, dirbau su panašios, tos pačios ryties pranešimu, bet e, tokie dalykai kaip komerciniai pranešimai ir panašus klausimai irgi bus labai svarbus šio pranešimo atveju. Ar būtų daugiau norinčių kalbėti? Dite. Ačiū, ponė pirmininkė. Turiu pasakyti, kad mano manimų, e, ta nauja e, dabartinės audiovizualinių paslaugų direktyvos redakcija yra gana ribota. Aš tikėjausi ambicingesnio, ne tiek e, tokio reglamentuojančio, nustatančio taisyklės teisės akto. Taip dabar sutinkam, kad uh, kad e, vėlgi reikėtų numatyti kontrolę, kad e, vėlgi e, būtų atkreiptas dėmesys į nepilnamečius vartotojus, bet kita vertus dar neturėtume pamiršti, sakykime, kad internetas nėra klasikinė televizija ir jeigu dabar tele, klasikinės televizijos taisyklės taikytume internet, to nelinėms paslaugoms, tai, tai būtų netinkama. Mes turėtume peržiūrėti klasikinės televizijos taisyklės. Reikėtų užtikrinti tinkamą pusiausvyrą. Dabar Europos tas turinys, ar 20 procentų, 30 procentų, 10 procentų, ar iš vis nereikėtų numatyti jokio tikslo. Čia kitiems, e, kitiems galbūt ne, nereikia tikslo. Tad mes turėtume būti atsargus e, kartu e, su nacionaliniu vadinamųjų turinių fondais. Ir dar vienas dalykas - privalomas prieinamumas prie e, tokių paslaugų turėtų būti numatomas. Mes kalbėjomės su komisija šiuo klausimu, bet dėja, dėja, komisija nesureagavo į tai. Labai ačiū. Rosenthal. Ačiū, veikia atsiprašau, kad irgi pavėlavau, bet šiaip jau stengiasi sudalyvauti visur, kur įmanoma. Dar e, grįšiu prie to, ką pasakė Dita dėl prieinamumo prie paslaugų. Mes kalbėjom apie tai su daugeliu kolegų dar prieš mūsų posėdį. Aš pasigendu šio, šiame pasiūlyme būtent šio elemento, O šiandien mums reikia ne vien tik tai perkeliamumo, bet ir prieinamumo. Užtikrinti, kad ES piliečiai galėtų prieiti prie kitų šalių mm, skaitmeninio turinio, kitų šalių transliuojamų programų. Tad, kaip sakiau, to labai pasigendu šiame pranešime. Ir manyčiau, kad pakeitimais mes galėsim pagerinti Europos komisijos direktyvos pasiūlymą. Šitą prasme labai ačiū. Dar norėčiau pati paklausti poros dalykėlių. Labai dėmiai klausiausi pasisakymų, tikrai labai įdomios diskusijos įvyko. Grįšiu prie Kajos Kalas minties. Mes neturėtume per daug reglamentuoti e, tais tų klausimų, kurie susijęs su žodžio laisvė. Aišku, mes turim e, numatyti vaikų apsaugą, e, kovą su neapykanta kurstomomis kalbomis, bet kita vertus, jeigu per daug reglamentuotume tai vėlgi mm, tada žiniasklaida e, praras labai daug laisvės. Todėl, kai pateiksit pakeitimų, galbūt pamastykit e, apie tai, norėčiau tikrai, kad e, gautume pritarimą. Tas rytis labai sudėtinga, tačiau kai kas tą įvardė kaip tam tikrą redakcinės atsakomybės klausimą, būtent kas priimtina, kas nepriimtina. Tai ten galbūt būtų galima spręsti, o mums politikams vargu būtų šiaip jau dabar jau nustatyti iš anksto, kas priimtina, kas ne. Dar man vienas dalykas labai rūpi, būtent rinkliavų klausimas rinkliavos, kaip kad pateikė komisija. Taip, pranešėjas tengiasi pakeisti šią nuostatą. Bet dabar, jeigu mes turim audiovizualinių paslaugų bendrą rinką, tai reiškia, kad e, subjektai gali teikti paslaugas skirtingose valstybėse narėse. Jeigu jūs dabar siūlot paslaugas mano šalyje ir dabar aš numatau papildomą kažkokią rinkliavą, ir, ir, ta, ir dabar ta, tie pinigai eis į tam tikrą fondą skirtą mano įmonėms, šalies įmonėms remti. Tai būtų netinkama. O dabar jeigu valstybės narės mm, nori nori, sakykime, paremti savo nacionalinio turinio sklaidą, numatydamos tam tikras, sakykime, mokestinės e, lengvatas, e, tai tai tada numatant tam tikras paskatas, tai būtų tai visai tada gerai. Bet vėlgi, jeigu mes numatysim rinkliavas ne šalies įmoniai, O ir po to tie surinkti pinigai bus panaudojami tam, kad būtų galima skirti subsidijas savo paties įmonėms. Tai tikrai būtų negerai. Tačiau reikės dar nuostatą pašlifuoti performuluoti, kad atsispindėtų, jog mes remiam e, sveiką konkurenciją, kurios metu irgi būtų, kiltų parama būtent ES e, kūriniams ar, ar nacionaliniams kūriniams. Toliau Dan. Kitas dar dalykas, kurį noriu paminėti, bet aš aišku perduosiu viską pranešėjai, kas buvo pasakyta. Sutinku su Alde pranešėja, kad mes turėtume mažinti taisyklės e, šioje srityje, nedidinti jų. Mano požiūriu, taip, vartotojų apsaugos klausimas labai svarbus, turim apsaugoti mažamečius e, žiūrovus, e, kovoti su neapykantos kurstimu Bet kita vertus, internetas suteikia galių dabar vartotojams, nes vartotojai dabar gali pasirinkti bet kokiu metu, bet ką, ką jie nori. Dabar kvotų, klausima, kvotų klausimas man visiškai beprasmiškas. 20 procentų numatoma kvota, bet kita vertus tai ne, neprivaloma žiūrėti ten tų 20 procentų Europos ar kokių kūrinių, jeigu žmonės nenori. Tai yra svarbu. Dabar tie VSP. Tie paprastai transliuotojai neturi redakcinės atsakomybės, todėl aš neįsivaizduoju, kaip galima jiems numatyti uh, reikalavimus, jeigu jie neturi redakcinės atsakomybės. Tad yra klausimų, kuriuos dar reikia spręsti, reikės spręsti. Ir mes tikrai turėtume pritaikyti taisyklės, orientuoti jas į būtent dabar, į dabartinę padėtį, kai vartotojai jau įgyjo nemažai galių interneto dėka. O visais kitais klausimais perduosiu visus uh, visas mintis pranešėjai, bet dabar tikrai man labai malonu matyti, kad jau gimsta, užsimesgė mūsų bendro sustarimo metmenis. Komisija, gal atsakytumėt į Kajos klausimą dėl pranešėjų galima konfliktų, e, konfl interesų konfliktą dėl transliuotojų būtent bet kaip čia man pasakyti. Bet nebuvo šiaip jau tarsi frakcijų e, daugumos e, didesniems dar kitiems elementams. Komisija. Ačiū, ponė pirmininkė. Taip, klausiausi jūsų ir skaičiau jūsų nuomonę ir turiu pasakyti, kad mes pritarėm daugeliu jūsų nuomonėje išdėstų tikslų, tik tai mes pasirinkom kitokius sprendimus. Pradėsiu nuo bendrų, bendro naudojimo platformų. Taip, aišku, mes e, turim užtikrinti žodžio laisvę ir kartu e, apsaugą vartotojų. E, ir kartu suvokti tuos subjektus, kurie neturi redakcinės atsakomybės. Suprantu, kad jūs norit, kad įmonės daugiau, transliuotojų daugiau savi reguliuotų, bet kita vertus teisiškai tai neįmanoma, nes mes kalbam apie direktyvą. Ir tada jau, kai mes e, kūrėm tekstą, mes tą turėjom galvoj, nes direktyvoje mes negalim primesti valstybėms narėms, kokiom priemonėm pasiekti tikslo. Mes galim tik tai skatinti ir tikimės, kad e, iš tikrųjų šio sektoriaus atstovai imsis e, savireguliavimuose, bet negalim primesti. Dėl kilmės šalies principo visiškai sutinku. Mes turėtume turėti, e, laikyti šito principo. Uh, O dabar išimties mechanizme mes padidinom laiko terminą, nes viena vertus buvo jau tokių atvejų, kai reikėjo e, priimti išimties sprendimą ir tokie sprendimai iš tikrųjų sunkiai, nelengvai pasiekėme, nes kalbam apie žodžio laisvę. Ir kas kart, kai imamės tos procedūros, e, tai paprastai tai vyksta skubos tvarka, nes laiko terminai labai trumpi, nes turi, mes turim kartu numatyti visus e, konsultavimusis, o dabar dar papildomai numatėm konsultavimasi su erga organizacija, nes jų žinios mums labai svarbios ir aš siūlau, kaip tik aiškinu, kodėl mes padinam laiko terminą. Dabar dėl, dabar dėl kvotų mm, tam tikro turinio Taip. Vis dėlto kvotų numatymas nėra idealus sprendimas. Antai 20 procentų kvota, bet aš, pažiūrėjau, galiu pasirinkti Netflix Netflix, e, sakykime, kanalą ir, ir žiūrėti 20 procentų visai kito neeuropinio turinio. Taip, 20 procentų kaip skaičius tinkamas, bet kita vertus, jeigu vienintelis dalykas šiuo atveju, kas pasiteisina, kad e, transliuotojai vis dėlto skatintų Europos kūrinius. Dabar dėl rinkliavų. Tai mes tiesiog e, aiškinam dabartinę padėtį. Rugsėjo pirmąją komisija priėmė sprendimą dėl rinkliavų sistemos pagal audiovizualinių paslaugų direktyvą. Pagal ją žin, rinkliavos e, buvo numatytos visiems paslaugų teikėjams, kurie veikia visose šalyse, bet kita vertus vėl numatant vienodą finansinę prievolę. Ir čia tame sprendime komisija patikslina, kad rinkliavų punktas dabar iš, išimtas iš direktyvos. Mes norim paaiškinti, išaiškinti teisinį pagrindą, tačiau tikrai mes nenorėtume pasirinkti tokią kryptį, kur, kurios nenorėtume. Nes priešim, taip, čia vėl nepamirškim valstybės pagalbos taisyklių. Uh, su šiuo klausimu susijusių. E, tad mes norėjom tiesiog e, išgrininti teisiškai tekstą šios direktyvos. Bet aš tiesiog norėjau paaiškinti, kad tokia tvarka galioja dabar. Galiausia, dėl komercinių pranešimų. Šiandien buvo paminėta, kad čia reikėtų uh, dereglamentuoti, mes tą ir stengiamės daryti. Ir direktyvoje dereglamentavimas įmanomas, todėl mes ir siūlom numatyti daugiau lankstumo transliuotojams, nes mūsų galva tie dabar jau numatyti 20 procentų to e, europinio turinio, to nebereikia. Nes e, vėlgi, sakykime, žiūrim televizorių ir jeigu dabar ten per užbombarduojamas esi reklamomis, tai gali tada įsijungti planšetinį kompiuterį ir panašiai. Tada transliuotojai prarastų žiūrovus. Todėl mes ir manom, kad nebereikia numatyti šito reikalavimo, nes rinka tą sureglamentuos. O dėl prieinamumo, tai mano komisaras Otingeris nekartą sakė, jei e, leidėjai susitartų, kad šioje direktyvoje būtų numatytos prieinamumo taisyklės, tai aišku, mes tam nesipriešintume. Bet e, techniškai E, šiaip jau tik tai tiek, kad mes čia to elemento nenumatėm šioje direktyvoje, nes kalbam apie tas pačias taisyklės dviejose skirtinguose teisės aktuose. Dėl to pranešėja ar pranešėjo, ats, pranešėjos atstovas dar nori kai ką pasakyti. Ne, jau baigiau sakyti, bet kaip jau sakiau, aš viską perduosiu pranešėjai ir jie tikrai pasirengusi dirbti su visais, kad būtų galima parengti gerą nuomonę spalio 17 kitą pirmadienį iki 12 valandos galima pateikti pakeitimų. Ačiū. Okay. We're now going to move on. Dabar judame toliau ir periname prie teisėkuros patikrinimo ir priemonių skirtų geresniam reglamentavimui vartotojų apsaugos srityje. O... o komisaras Dionysi dėl vartotojų rezultatų lentelės. komisijos atstovą turime, taip pat bus pristatytos skaidrės. Ar jau galime jas matyti? We have them on this. Oh, yeah, they're the screens. Okay, cool. Thank you very much. Taip jau matome skaidrės ekrane. Tie, kurie dabar išeina, nesirūpina vartotojais. Užsirašysime jūsų pavardas, sako pirmininkė. Okay. Good. I've taken their names and we will note that. The... Pasižymėjau jūsų pavardės. Danai. Dėkoju, ponė pirmininkė. Ačiū ir už reklamą. Aš labai džiaugiuosi, kad galiu pristatyti jums du klausimus. Pirmiausia, 2016 metų vartotojų rinkos rezultatų lentelė ir poveikio vertinimas susijęs su poveikiu vartotojams. Dabar priminsiu, koks yra kontekstas. Vartotojų rezultatų lentelės buvo pristatytos 2008 metais. Tai tapo vartotojų įrodymų pagrindu. Komisija renka ir analizuoja tos duomenis. Egzistuoja dviejų tipų lentelės. Abijos yra skirtos stebėti vartotojams rinkoje. Pirmiausia, tai yra vartotojų sąlygų lentelė, ji buvo paskelbta praėjusiu metu rugsėjo mėnesį. Jie vertina vartotojų aplinką valstybėse narėse. Čia ir atsižvelgiama į žinias bei pasitikėjimą, atitikti ir įgyvendinimą, skundus ir ginčių sprendimą. Taip pat yra įvertinama ir mažmeninė rinka tarp valstybinių lygių bei elektroninė priekyba. Toliau vartotojų rinkų lentelė. Vėliausia buvo pristatyta 2016 m. rugsėjai. Pagal ją yra stebimos vartotojų rinkos iš vartotojo perspektyvos. Čia atsižvelgiama į kelis aspektus - palyginamumas, pasirinkimas, pasitikėjimas ir lūkesčiai. Abi lentelės yra peržiūriamos pagal atitinkamus metodus. Čia prisijungia ir atitinkamos komisijos, institucijos ir valstybė narių agentūros, taip pat jungtinis tyrimų centras, IMKO sekretoriatas irgi prisidėjo prie šio proceso. Visą tai leido mums patobulinti ir pačią metodologiją. Dabar pakalbėsiu apie naujausią vartotojų rinkų lentelę. Pirmiausia, noriu pasakyti, kad jie padeda apžvelgti, kaip ES piliečiai vertina vartotojų rinkas. Tai yra pagrindinės prekių ir paslaugų rinkas. Čia buvo vadovavimusi 2015 metais surinktais duomenimis. Iš esmės e, buvo tyrimas grindžiamas penktąją didelės apimties tyrimo banga kur buvo atsižvelgiama į vartotojų patirtį ir požiūrį į tai, kaip veikia pagrindinės prekių ir paslaugų rinkos. Buvo iš viso atliktos 500 apklausų vienoje rinkoje, vienoje, vienoje šalyje po 500 apklausų. Buvo stengiamasi įvertinti rinkų veikimą ir taip pat vartotojų rinkas dar prieš pradedant kai kurias Junkerio komisijos iniciatyvas ir joms įsigaliojant. Taigi, 2016 metų lentelėje yra apimamos 42 rinkos. Kaipgi jos yra atrenkamos? Na, visų pirma, tai yra rinkos veiklos rodiklis. Jis apima penkis aspektus, kuriuos čia matote. Tai yra pasiūlymų palyginamumas, ar lengva yra vartotojams palyginti tuos pasiūlymus, toliau pasitikėjimas mažmenininkais ir paslaugų teikėjais ir e, pasižiūrėjimas, ar jie laikosi vartotojų apsaugos taisyklių, toliau, ar yra atitinkami vartotojų lūkesčiai tam tikroje rinkoje, ar patenkinti yra vartotojai skirtingų tiekėjų teikiama, teikiamų pasirinkimų. Na ir e, galiausiai e, bendra žala dėl e, tam tikrų trūkumų ir ginčių. Kaip jau sakiau, buvo peržiūrėti ir metodai. Išvada buvo padaryta, kad šis rodiklis yra patikimas, bet galima būtų dar kai ką patobulinti. Reikia suprasti, kad šių elementų svoris ir svarba yra nurodoma pačių vartotojų, tad jų buvo paprašyta nurodyti, kiek svarbos jie teikia kiekvienam iš tų komponentų. Kokiegi buvo pagrindiniai rezultatai? Iš esmės buvo pastebėtas vartotojų rinkos veikimo gerėjimas. Matome, kad vyrauja teigiama tendencija, kuri tęsiasi jau nuo 2010 metų. Be to, matome, kad Paslaugų sektorėje ši tendencija nuo 2013 yra akivaizdesnė, lyginant su prekių rinka, lyginant ir su ankstesnėmis bangomis. Mums kilo klausimas, kas galėtų paaiškinti tokį pagerėjusi rinkos veikimą. Pagrindinė mūsų išvada buvo tokia. Tarkime, Mes nagrinėjame, ar pagerėjusios ekonominės sąlygos čia prisidėjo, ar galima būtų jomis viską paaiškinti. Mes pamatėme, kad koreliacijos šios tezės nepagrindžia. Tad darėme išvadą, kad galbūt yra susijęs su reformomis pristatytomis valstybėse narėse, tai buvo struktūrinės reformos. Būtent jos atneša daugiau gražos ir dėl to vartotojų pasitenkinimas didesnis. Čia matote ir atskiras rinkas, tai kaip jos vystėsi. Didžiausias augimas yra matomas finansinių paslaugų srityje. Bet kalbant apie rinkų klasterius, tai ši sritis yra neveiksmingiausia visgi. Kurgi buvo matomas pasitikėjimo padidėjimas. Vartotojai labiau pasitikėjo mažmenininkais, kad jie laikosi vartotojų apsaugos taisyklių. Be to, buvo geriau atitinkami vartotojų lūkesčiai ir matome, kad gerokai padidėjo galimybę palyginti skirtingus pasiūlymus. Čia skaidrėje matote, kaip viskas išaugo 2015 metais, lyginant su ankstesnėmis bangomis. Dabar apie tai, kurios rinkos veikia geriausiai ir kurios labiausiai išaugo. Štai matote rezultatus. Pirmos trys paslaugų rinkos yra atostogų apgyvendinimo vietos, kultūrinės ir pramogų paslaugos ir taip pat komercinio sporto paslaugos. O blogiausiai sekėsi nekilnojamo turto paslaugoms. Na, pirmą kartą matome tokią, tokią prastą veiklą. Be to, būsto paskolos ir investicijų produktai. Tai trys rinkos, kuriams sekėsi praščiausiai. Dabar kalbant apie prekių rinkas, tai geriausiai sekėsi knygų, laikraščių ir žurnalų rinkai, toliau pramogų prekės ir nedideli namų ūkių prietaisai. Šioms rinkoms sekėsi geriausiai, o blogiausiai sekėsi e, jau panaudotėms automobiliams, taip pat mėsos produktams ir automobilių degalams. Pats didžiausias saugimas buvo pastebėtas paskolų kreditinių kortelių ir bankų sąskaitų srityje. Augimas buvo matomas ir traukinių paslaugų rinkoje. Dabar pasižiūrėkime į rinkų grupės klasterius. Šioje diagramoje vertikalė ašis rodo, kiek padidėjo e, veikla, kiek išaugo veikla šioje rinkoje. Pavyzdžiui, bankininkystės paslaugos. Iš esmės tai yra keturios finansinių paslaugų rinkos. Jos saugo labiausiai, bet horizontalioje ašyje matote, kad visgi tai yra klasteris, kuriam sekėsi blogiausiai. Tuo tarpu rekreacinės paslaugos išaugo labiausiai per šią bangą. Situacija yra kitokia prekių rinkoje. Čia matome, kad geriau veikiantys klasteriai, tarkime, pusiau patvarios prekės, išaugo labiausiai. O toliau automobilių prekės irgi gerokai išaugo, bet veikla E, netokia išaugusi. Visa tai, ką aš pristačiau dabar, buvo apibendrintas vaizdas visose 28 valstybėse narėse. Tačiau yra esminių skirtumų tarp to, kaip tos rinkos veikia skirtingose šalise. Šioje skaidrėje matote, kokia yra situacija. Čia yra trys rinkos, kurių veikla labiausiai skiriasi. Matote ir tas penkias šalis, kuriuose labiausiai augo rinka ir mažiausiai. Didžiausiai skirtumai egzistuoja tarp elektros paslaugų, netgi 24,7 skiriasi. Be to didelis atotrukis yra ir vandens tiekimo paslaugų sektoriuje ir taip pat e, traukinių paslaugų sektorėje. Akivaizdu, kad dar galima patobulinti rinkos veikimą bendroje rinkoje. Dabar pasižiūrėkime į konkrečius rinkų rezultatus. Paminėjau, kad finansinės paslaugos patobulėjo, bet vis dėlto veikla yra lėčiausiai auganti. Toliau. E, telekomunikacijų rinkos. Čia dažniausiai vartotojai praneša apie problemas ir apie padarytą žalą. Nekilnojamo turto paslaugos jos atsidūrė dugne, didžiulis nepasitikėjimas ir taip pat e, vartotojų lūkesčių netitikimas. Pamatėme, kad e, taip pat yra vartotojų elektros paslaugų srityje, kurie keičia savo tiekėjus. 14 rinkų buvo pastebėta tokia tendencija ir nuo 2014 metų tai labai akivaizdu. Pirmas toks e, augimas buvo 2011 metais. Toliau draudimo paslaugos e, čia buvo pačios rimčiausios nu, problemos, bet jos yra ganėtinai retos, kadangi tam, kad ji, ta problema iškiltų, reikia tam tikros nelaimės. Dabar Pakalbėkime apie tuos, kurie keičia savo tiekėjus. 2015 metais buvo pastebėta tendencija tokia keitimo lyginant su 2013 metais. Tai pakeičia 2013, 2012 ir 2011 metų tendenciją. Daugiausia čia pastebima tendencija atostogų paslaugose, o mažiausia bankininkistės paslaugose. kalbant apie bankininkystės paslaugas, tai būsto paskolų srityje 7 procentai pakeitė paslaugų teikėjus. Visgi tai nebūtinai parodo, kaip gerai veikia rinka. Mes uždavėme klausimų apie tiekėjo keitimą ir ar Vartotojams tai buvo lengva padaryti ir klausime, kodėl tie, kurie nepakeitė paslaugų teikėjo, to nepadarė. Kalbant apie pakeitimo paprastumą, tai čia dabar matome rinkų klasterius. Lengviausias pakeitimas yra atostogų paslaugų srityje ir taip pat draudimo paslaugų srityje o sunkiausia yra pakeisti teikėją telekomunikacijų rinkoje. Analizė rodo, kad vartotojams lengviausia yra pakeisti automobilio draudimo, namų draudimo ir komercinio sporto srityje pakeisti savo teikėją, o sunkiausia buvo privačių pensijų draudimo rinkose. O būsto paskolos yra pačioje apačioje. Pirmą kartą mes atlikome ir įvairią lypę statistinę analizę tam, kad pasižiūrėtume, kaip socialiniai ir kiti aspektai vartotojų veikia jų požiūrį. Ši analizė skiriasi tuo, kad jie leidžia mums pasižiūrėti į tam tikrų charakteristikų poveikį ir kaip tai veikia kitas charakteristikas. Mes nustatėme, kad finansinė situacija yra pati svarbiausia. Būtent tai vartotojams atrodo svarbiausia. Nuo to priklauso tai, kaip jie tą rinką vertina. Vartotojams Vartotojai, kuriems yra sunku sudurti galą su galu, neigiamai vertina rinką. Tai gali būti susijęs su tuo, kad jiems yra sudėtingiau gauti prieigą prie rinkoje esančių paslaugų. Šiais metais vasario mėnesį mes pateikėme apklausą apie vartotojų pažeidžiamumą ir jį patvirtino šioje lentelėje pateikiamus rezultatus. Tarkime, Yra nurodyta, kad vartotojai, kurie susiduria su sunkia finansinė situacija, dažnai susiduria ir su prieinamumo problemomis. Negali gauti mokėjimo kortelės, negali gauti paskolos ir panašiai. Dažnai ši grupė yra pažeidžiamesnė visose sritise, tuose penkiose sritise, kurias paminėjau. O toliau Išsilavinimas taip pat yra svarbus. Yra neigiama koreliacija tarp išsilavinimo lygio ir e, tos lentelės. Tai reiškia, kad kuo labiau žmonės išsilavinę, tuo didesni jų lūkesčiai ir tuo atidesni vartotojai jie yra. Dėl to e, jų e, balai yra mažesni. Žiūrėjome ir į kitus rodiklius, ne tą pagrindinį rodiklį, bet kitus rodiklius ir žiūrėjome, kaip jie yra susijęs su tam tikrais komponentais. Mes analizavome kainas ir pamatėme, kad yra ryšys tarp pakeitimo paprastumo ir kainų lygio. Tai reiškia, kad kainos yra žemesnės ten, kur lengviau yra pakeisti paslaugų teikėją. Tarkime, elektroniniai gaminiai, knygos, žurnalai, pašto paslaugos, taip pat automobilio draudimas. Šiuose rinkose pastebėjome ryšį tarp to, kaip vartotojai vertina pasirinkimą ir kainos lygą. Tuose rinkose vartotojai Tuose rinkose, kur vartotojai yra labiau patenkinti pasirinkimu, kainos taip pat yra mažesnės. Tai tokie lentelės rezultatai. Be abejo, dokumentų jūs galite rasti mūsų tinklalapyje, ten pamatysite ir diagramas ir faktų suvestinę, bet jei turite kokių klausimų, tai melai juos atsakysiu. Or... Ar iš karto pereiti prie kitos prezentacijos? Pereikim prie antros prezentacijos, tada būtų labai gerai. Jeigu padarytumėm tai iš karto, nebent turit papildomų klausimų. Evelin turi klausimą jums. Aš turiu klausimą. Dėl jūsų pateiktų skaičių. Minėjote, kad e, minėjote tiekėjų keitimą. Sakėte, kad taip geriausiai pasiteisina draudimo sektoriuje, telekomo sektoriuje tai nėra taip sklandu. Bent jau tą aš išvelgiau ir jūsų pateiktame grafike. Ar tikrinote, koks yra koreliacinis ryšys su sutarčių keitimu? Žinau, kad telekomo srityje neretai yra siūlomi naujos sutartys Neretai jos galioja dviejus metus. Tai nėra įtraukta. Bet jeigu keičiate draudimo bendrovę arba sutartį, tada automatiškai turite teisę tą padaryti nesulaukę sutarties galiojimo pabaigos. Ar su tą esate patikrinę, nes tai yra labai svarbu, kai galvojame apie tai, dėl kokių priežasčių reikia uh, matome, kad žmonės keičia tiekėjus viename ar kitame sektorėje. Aš šioje skaidrėje štai ką matau. Visose sektoriuose vartotojų pasitenkinimas rinka yra atspindėtas, bet to, man atrodo, jūsų pastebėjimas paskutinis elementas susiję vartotojų pasitenkinimą su pasirinkimo galimybėmis. Ir ten kalbama, kad kai žmonės e, turi daugiau galimybių rinktis, platesnį sortimentą, kainos yra mažesnės ir pasitenkinimo lygis didesnis. Ar taip būtų galima paprastai apibendrinti jūsų detalę studiją? Um... Ačiū. Pirmiausia, dėl keitimo. Šioje šiame, šiame grafike kalbame apie du pasikeitimų tipus. E, Žargonų kalbant, mes sakom, vidinis pasikeitimas yra, kai sutartis pakeičiama e, iš to paties tiekėjo, bet lygiai taip pat e, gali būti ir kitoks pakeitimas, kai keičiamas operatorius. Šiuo atveju mes tų vidinių sutarčių keitimų neanalizavome galvojame tik apie tuos išorinius pakeitimus, kai periname nuo vieno operatorius prie kito. Tačiau per kitą vertinimą ketiname įverti, pasverti ir e, vidinius e, sutarčių pakeitimus. Žiūrėsim, kokiu mastu e, žmonės keičia produktą, e, kurį tiekia tas pats operatorius. Ir klausdami priežasis, kodėl nekeičiamos sutartys, E, mes bandysime nurodyti, kad galbūt egzistuoja geresnių sutarčių su kitais tiekėjais, egzistuoja geresnių alternatyvų. Vis tik turiu pasakyti, kad jau anksčiau yra atliktas tyrimas apie iš vadinamosius e, išorinius pakeitimus, kai keičiamas operatorius, bet šį kartą mes lyginame tik tai, tai kas yra lygintina kai sakome, kad e, sutartis pakeitusių žmonių e, skaičius padidėjo, mes kalbam tik apie tiekėjo pakeitimą, nekalbam apie vidinių sutarčių pakeitimą. E, kai kalbam apie keitimo proporcijas, išvadų dar negalime padaryti, taip pat žiūrime, ar sudėtinga pakeisti sutartį, pats procedūros sklandumas – yra įvertintas ir e, matome, kad e, tai iš dalies nulėmė sudarties nekeitimą. Ir e, studijoje išanalizuoti prelegentai sakė, kad lengviau yra pakeisti sutartį draudimo bendrovėje negu, pavyzdžiui, telekomunikacijose. Ar padidėjo vartotojų pasitenkinimas? Bendrai rinkos e, veiksmingumo rodikliai apima ne tik vartotojų pasiteisinimą, bet pasitenkinimą, bet ir asortimentą, e, prieinamumą paslaugų ir, ir daugelį kitų aspektų. Bendrai rinkos visos, visi rinkos segmentai to požiūrį išaugo, kai kurie jų šiek tiek, kai, lab, kai kurie labai daug. Tačiau, jeigu pažvelgtume į atskirai rinkas ir atskirai valstybės, rasmėm nemažai pavyzdžių, kai konkrečiose valstybėse tam tikrų rinkos segmentų veiksmingumas sumažėjo. Tai yra bendri e, duomenys, bet jie e, rodo bendrą struktūrą, aš sakyčiau. Ir be to šioje skaidrėje e, matome, kad e, kai kurie rinkos segmentai tam tikrose valstybėse yra labiau išplitę negu kitose. E, Ir e, lyginant su praėjusiais ataskaitomis, šiek tiek matome, kad skirtumai tarp valstybių yra didesni. Dėl pasirinkimo, dėl asortimento, mūsų nuomonė, patobulinome e, klausimą apie pasirinkimo mastus e, šioje ataskaitoje. Mes e, neklausime, ar platesnis asortimentas, ar mažesnis, mes tiesiog klausime, ar jūs tenkina uh, turimas pasirinkimas. Ko mes tuo siekiame? E, iš dalies e, mums patarė taip e, daryti daugelis suinteresuotų pusių. Platesnis pasirinkimas nebūtinai reiškia, kad vartotojui tai yra patogiau. Nebūtinai geriau vartotojui turėti tokio dalyko. Reikia atsižvelgti daugelį kitų aspektų. Pavyzdžiui, ar lengva palyginti siūlomas paslaugas, informacijos skaidrumas, pasitikėjimas ir panašiai. Todėl pasirinkimo masto klausimas iš esmės buvo susijęs su tuo, kiek žmonės yra patenkinti. Pastebėjome, kad tose valstybėse, kuriuose buvo sakoma, kad e, vartotojus tenkina turimas pasirinkimas, būtent tose rinkose, ne visose, bet būtent tose, e, buvo išvelgta koreliacija su žemesnėmis rinkomis. E, šį klausimą mes dar analizuojame ir kitose tyrimuose pateiksime iškesnių išvadų, žiūrėsime, kiek tos koreliacijos iš tiesų egzistuoja ir e, atlikdami rinkos tyrimą kitą kartą mes stengsimės į šiuos aspektus atsižvelgti. Ačiū. Ir aš turiu dar vieną klausimą. Taip, aš e, teikdama savo klausimą turėjau galvoje tuos vadinamosius išorinius pakeitimus, nes negalima lyginti uh, E, sutarties keitimo pas tą patį tiekėją ir pereimo nuo vieno tiekėjo prie kito. O kitas mano klausimas būtų toks. Mes labai daug kalbame apie vartotojų apsaugą e, k, iš mažesnių kainų perspektyvos. Ar jūs taip pat galvojate apie paslaugų ar produktų kokybę? Ar tik tai pasverėte pasirinkimo mastą ir kainą? Um. Aš minėjau, kad kainos nėra mūsų rodiklio dalis, pagal kurį mes e, vertiname rinkas. E, kainos yra atskilas rodiklis, kuris yra įvertinamas lyginant su kitais rodikliais. Kokybė. E, ji yra įtraukta į rinkos rodiklių apžvalgą ir mes suprantame, kad tai yra susijęs su vartotojų lūkesčiais. Ir per pastarosius metus, pastarosius mėnesius tą mes labai tečiai stebėjome. Vienas iš komponentų nulėmusių vartotojų pasitikėjimą ir pasitenkinimą rinką yra bendras kaino, kokybės pagerėjimas. Be abejo, mes detalių klausimų apie kokybę neteikėme. Detaliuose rinkos studijose tai turės būti atsižvelgta. Bet šiuo atveju mes matydami prastus rinkos efektyvumo rodiklius bandėme išsiaiškinti, dėl kokių priežasčių žmonės yra nepatenkinti Tačiau tik tiek aš galiu Jums pasakyti apie kokybę. E, lūkesčių tenkinimas yra tarp mūsų rodiklių, o kokybė eina į lūkesčius. Pereikim prie kitos prezentacijos. Norėjau tik sužinoti, Ar nedaugiau būtų galima išsiaiškinti, jeigu kiekvienos valstybės duomenys atskirai išnagrinėtume, nes dabar mes tokius labai plataus masto pareiškimus matome, tarsi deklaracijas, o mums reikia iš tiesų sužinoti, kokie yra tikrieji vartotojų pageidavimai. Aš suprantu, kad apie tai jūs dabar negalite mums papasakoti, bet e, jeigu galėtumėm gauti detalesnių duomenų, mums būtų įdomiau. O dabar perinam prie kitos prezentacijos. Dėl jūsų paskutinio pastebėjimo visiškai sutinku su jumis ir toje lyginimų lentelėje yra vadinamieji uh, valstybių narių dosie, kurie yra žymiai detalesni, kiekviena valstybė yra išanalizuota atskirai, lyginame, kaip rinka atrodė ankstesniais metais, kaip jie atrodė dabar, lyginame su ES vidurkiu. Ir jeigu matome, kad vienoje valstybėje rinkos padėtis yra žymiai geresnė negu kitoje, bandome pasiaiškinti, kodėl taip yra. Bet čia mes jums pristatėme tik tai lyginimo lentelę, tai yra tik apžvalga, detalesnės informacijos galėsite rasti tyrimuose apie atskiras rinkas ar specialiasis rinkas. O dabar pereinu prie kitos priemonės vartotojų įtakos įtakingumo vertinimas. Tai yra nauja priemonė, sukurta praeisiais metais. Ji įeina į Europos komisijos geresnio reglamentavimo paketą. Kaip žinia, viskas prasidėjo nuo prielaidos, kad politinio pasirinkimo kokybė gali pagerėti, jeigu bus pritaikinti geresnio reglamentavimo principai, rengiant, įgyvendinant ir vertinant politiką. Geresnio reglamentavimo gairės ir su jomis susijusios priemonės e, Europos komisijos e, tarnybų yra taikomos. Mes norime užtikrinti, kad politika būtų pagrįsta tomis priemonėmis ir sprendimai atitinkamai būtų priimami. Be to norime, kad sprendimai būtų priimami laiku, nes analizės išsamumas e, priklauso nuo įtakos dydžio, masto geresnio e, reglamentavimo pagrindinėse gairėse yra vardinti privalomi reikalavimai kiekvienam politikos etapui, o tame toolbox įrankių grupėje yra pateiktos veiklos gairės, kurios uh, turi būti pritaikytos geresnio reglamentavimo įgyvendintojams. Aš galiu pasakyti, kad tos mūsų aptariamos priemonės, tools, nėra privalomos ir tai yra labai aiškiai pasakyta. Tačiau jau anksčiau esame matę, kad galvodami apie vartotojų įtakingumą, turime pasverti, kiek poveikio vertinimo priemonė pasiteisina. E, tyrimas susideda iš trijų pagrindinių dalių. Pirmiausia, E, vartotojų poveikio vertinimo e, tikslingumas yra e, pristatomas. Paskui yra aptariami vartotojų įtakos skirtingi metmenys, skirtingi elementai. Ir galiausiai tokio vertinimo vykdymo metodai yra pristatyti. Poveikio vartotojams vertinimas yra vykdomas horizontaliai, nes e, jis yra taikomas e, labai plačiam politikos sričių spektrui. Tai tin pasakytina apie uh, sudėtingas rinkas ir produktų uh, pasiūlą. Uh, Be to, matome, kad visuomenė sensta ir jos poreikiai keičiasi. Turime atsižvelgti ir ekonominių požiūrių pažeidžiamas gyventojų grupės. Turime pasverti ekonomikos krizės padarinius, kurie vis dar jaučiami tam tikrose Europos dalyse ir visuomenės kategorijose. E, galvojame apie poreikį skatinti tvaraus vartojimo įpročius, e, kalbame apie informacijos pertekliaus E, didėjimą ir apie vartotojams išaugantį poreikį teisingai pasirinkti, ypač žinant, kad kai kuriuose sektoriuose rinka itin liberalizuota. Veiklos priemakė poveikio vertinimui e, yra jis pagrystas e, eile tokių pagrindinių pamatinių klausimų, čia juos įvardinu. Pirmas iš jų būtų uh, ar galimybė įtakoti vartotojų e, galimybės pasinaudoti vidaus rinką egzistuoja. E, ar galimybė įtakoti kainas, kokybę ir pasirinkimą vartotojų prekių ir paslaugų pasirinkimą um, egzistuoja. Šiuo požiūriu mes sakome, kad pavyzdžiui, e, politika, kuria yra siekiama stiprinti konkurenciją ar mažinti kaštus e, įmonėms, leistų sumažinti kainas vartotojams, padidinti kokybę, pagerinti kokybę ir padidinti pasirinkimą vartotojams. Be to, tai leistų kovoti su neteisingais įpročiais rinkoje. Kitas dalykas, ar ši alternatyva turėtų uh, įtakos vartotojų informavimui, E, pasitikėjimui ir jų apsaugai. E, politik, kuriant politiką turi būti galvojama apie e, informacijos sinergiją. Vartotojams turi būti suteiktos galimybės priimti racionalesnius sprendimus. Tokiu būdu padidėja vartotojo pasitikėjimas ir atitinkamai išauga jo apsauga. Rinkos yra labai linkusios e, pasitelkti informacijos asimetriją. Pagalvokime, pavyzdžiui, apie automobilių e, priekybą arba draudimo paslaugų priekybą. Ir e, čia pamatytume, kad informacijos problemų yra nemažai. E, pasitikėjimas ir vartotojų teisų geras įgyvendinimas, kompensavimo mechanizmų egzistavimas, įskaitant atvejus per sienas bendrojo rinkoje, turi prisidėti prie rinkos gero finansavimo. Tai tin svarbu, galvojant apie skaitmeninę revoliuciją, nes dėl jos pirkti prekes už sienos tampa lengviau, bet padidėja galimybės sukčiams dalyvauti tokiuose operacijose. Ar, galim, ar tokia galimybė turėtų įtakos vartotojų prekių ir paslaugų e, saugumui ir uh, tvarumui? Pavyzdžiui, tiesioginiai e, komunikavimo kanalai su vartotojais, tokie kaip e, logo, prekių reklama, jos gali padėti vartotojams įvertinti prekes ir paslaugas rinkoje ir nukreipti juos teisingiau pasirinkti geresnės, sveikesnės, subalansuotesnės prekes. Ar e, tokia galimybė turėtų įtakos pažeidžiamiems vartotojams. Apie šį klausimą reikia labai daug galvoti, nes svarbu išsiaiškinti, kaip pažeidžiami vartotojai išgyvens tuos pokyčius. Ar jų gyvenimas netams dar sudėtingesnis ekonomiškai, e, jeigu informacijos bus teikiama per daug apie prekes ir paslaugas. Vartotojo pažeidžiamumas yra susijęs su priklausimu socialiniai, demografiniai grupiai, socialiniai, ekonominiai grupiai. E, žmogus gali turėti tiesiog mažiau galimybių e, palaikyti ryšį su e, paslaugų ar prekių tiekėjais. Be to mes turime galvoti apie grėsmės dinamiškumą visi vartotojai vienu ar kitu gyvenimo etapu gali tapti pažeidžiami dėl, pavyzdžiui, gyvenimo aplinkybių pasikeitimo ar prekių paslaugų ar rinkos įpročių kompleksiškumo. Ir e, vartotojui dėl to tampa labai sunku pasverti savo pasirinkimą. Pagrindinės vertinime vartojamos savokos. Vartotojų socialinė gerovė, kalbame apie atskiras, e, atskirą naudą e, išplaukiančią iš prekių ir paslaugų vartotojams. Tai gali būti susiję ir su pertekliaus problema. Kitas dalykas - bendrosios rinkos modernėjimas, skaitmenėjimas. Jis leidžia vartotojams rinktis prekes iš platesnio sortimento, todėl jie e, neretai e, gali pasirinkti ne tik pigiausias kainas, bet ir e, kitokio pobūdžio prekes. Žala vartotojui. Tai yra priešingas dalykas, e, bandome išmatuoti, kokią žalą vartotojas gali patirti, jeigu e, rinkos e, galimybės netenkina jo, jo galimybių. Kitas dalykas, turime galvoti apie vartojimo sąlygas. Tai yra susijęs su atskirų vartotojų uh, E, problemomis rinkoje. Ir paskutinis dalykas e, - vartotojų sąlygos. Jos yra taip pat pasvertos mūsų e, vartotojų lyginimo lentelėje, išskiriamos atskiros, atskiri metmenys, apie kuriuos aš jau anksčiau kalbėjau, žinios, pasitikėjimas, lūkesčių tenkinimas, įgyvendinimas ir galiausiai ginčių sprendimas. Visi trys metmenys išplaukia iš skir, trijų skirtingų etapų - prieš operaciją, per operaciją ir po operacijos. Taip pat mes tarnaujame kaip pagalbos punktas, e, mūsų parengtas dokumentas gali pasitarnauti kaip vadovas, tačiau kartais, kad jį būtų galima suprasti, kartais e, reikia papildomos pagalbos. Todėl mes kolegoms iš komisijai suteikiame tokią pagalbą, ypač kai reikia išsiaiškinti, kokie duomenys gali būti panaudoti moksliniams tyrimams ir panašiai. E, taip pat palengviname e, galimybę susisiekti su suinteresuotais vartotojų interesus gynančiais subjektais. Taip pat turime galvoti apie metodinę paramą, kurią e, mes per savo pagalbos taškus galime suteikti. Kalbant apie metodinės priemonės ir duomenų šaltinius, be abejo, vartotojų e, vertinimų lentelės e, yra labai svarbus šaltinis nes e, jos atspindi visos ES padėtį, bet to turime suderintas duomenų sistemas, kuriuose yra telkiami vartotojų skundai, jie yra e, registruojami pagal vienodą procedūrą, pagal 2010 m. Europos komisijos rekomendaciją tokie duomenys yra renkami ir mes naudojamės bendrają duomenų bazę. E, greito įspėjimo sistema dėl produkto saugumo. E, labui yra taip pat naudojama. Ir jau paminėjau, kad yra atliekamos išsamios e, nepakankamai gerai veikiančių sektorių studijos. Apie tai jau kalbėjau taip pat, tiek šiek tiek anksčiau taip pat. Na ir paskutinė mano skaidrė. Trumpai pristatome um, šių priemonių e, panaudojimą praktiškai. Palaikėme ryšį su Europos komisijos kolegomis ir vertinome, kiek tos priemonės iš tiesų yra taikomos. Tai atsispindi priekybos subalansuotumo poveikio vertinimo vadovo peržiūrėtoje redakcijoje. Toks poveikio vertinimas ten yra pristatytas šios, iš šios dienos perspektyvos. E, taip pat e, yra e, galimybė gauti ekonominės poveikio priekybai vertinimo studijas ir turime poveikio vertinimo studijas susijusias su priekybos teismų sistema ir PVM iniciatyvomis. Žinoma, darbas dabar vyksta, mes teikiame e, paramą kitoms tarnyboms ir skatiname šių priemonių naudojimą gyvendinant politiką e, komisijoje. Ačiū, tuo baigiu savo prezentaciją. Ar kas nu, nors turėtų klausimų? Andrė. Ačiū, ponė pirmininkė. Ir ačiū už tikrai labai įdomią informaciją. Turiu klausimą. dėl. Klausiausi taip jūsų pranešimo, jūs kalbėjot apie finansinius aspektus, kad jie nėra, nėra labai svarbus, bet kaip jūs apibrėžėt vartotojų gerovę būtent šito, šito tyrimo e, kontekste, gal galėtumėt paaiškinti? Anne, would you like to come back on that? Gal norėtumėt grįžti prie šio klausimo? Taip. Vartotojų gerovės koncepcija išdėstyta priemonėje. Tai susiję su individualia nauda, kurios vartotojas gauna iš paslaugų ir prekių ir kai sukūriamas tam tikras uh, perteklius vartotojų. Čia tiesiog ekonomikos terminais e, remiamasi, atsiremiama į tai, ką, e, kiek vartotojas norėtų mokėti už prekę ar paslaugą ir kiek jis iš tikrųjų sumoka. Ir čia kalbama apie agreguotą, sukauptą e, vartotojų gerovę. Ir mūsų ten tie tyrimai, vertina tuos sektorius, kur vartotojų gerovė vertinama e, pagal įvairius rinkų požymius. Beje, mes remiamės ir ABPO apibrieštimi. Tai yra plačiai e, vartojamos savukos e, ekonomikos pasaulyje. Kaip aš pati suprantu, e, vartotojų įtakos vertinimo priemonė yra gera, nauja ir tai gerai, nes tokios nebuvo. Bet dabar pasižiūrėjus į teisės aktus, tai kalbama apie mm, pirkimą internetu įvairių prekių. Bet čia įvairių šalių vartotojų teisės nevienodos. Ar jūs e, būtent irgi vertinant e, tai, e, tai yra, daro tai šalių pagrindų, norėčiau, kad paaiškintume detaliau. Ir dabar tie klausimai, kam jie paprastai skiriami? Ar tai vartotojams teikiami, ar tiesiog klausimai daugiau teorinio pobūdžio, nes dabar aš žvelgiu į konsultavimąsi susijusi su refit visų procesų. Ir ten tik tai 200 ten maždaug e, įvairių vartotojų organizacijų atstovaujančių 500 milijonams vartotojų dalyvavo tuose uh, e, konsultavimuose konsultacijose ir vėl ten tik tai 18 valstybių narių e, duomenimis buvo remiamasi 12, ten iš vis nebuvo duomenų. Tad vėlgi. Ir Evelina dar turi klausimą. Taip. Taip, ap, atsakymai į e, klausimus atrodo e, tam priešta, prieštaringi. Aš norėjau paklausti štai ko. Kai kalbam apie vartotojų gerovę, tai apie ką mes tiksliai kalbam. Taip, turim apibriešti, bet kita vertus turbūt įmanoma turėti ES apibriešti. Dabar, kai kalbam apie vartotojų teisės, vartotojų apsaugą, įvairiose valstybėse narėse ir teisės ir apsauga nėra vienoda, tai gal pasakytumėt, tai ar tai nereiškia, kad vartotojų interesai e, ne vien tik tai galios, sakykime, nevienodos valstybėse narėse. Antai, jungtinėje karalystėje, kai vartotojas įsigyja uh, E, prekių su defektais įvairiais. Tai ten yra įvairūs e, žalos e, tiesiog ištaisimo būdai. Tiksliau, nėra įvairių daugybės būdų, ką gali pasielgti, kaip gali pasielgti vartotojai. Paprastai prekybininkai dažnai sprendžia. Tad vėlgi, čia kalbam apie skirtingas vartotojų teisės Ir kaip jūs atsižvelgiat į tuos visus e, niuansus, e, detalės, atlikdami vertinimą? Gal norėtumėt sureaguoti į klausimus ir pastabas? Ačiū, ponė pirmininkė. Dėl jūsų klausimo, e, būtent įsigijimo, prekių įsigijimo internetu Atsakymas yra taip. Mes vertinom gana nuodugniai vartotojų įtaką šiems procesams. Bet to yra makroekonominis modelis, e, kurį pasitelkus irgi galima vertinti poveikį apskritai ekonomikai visai ir kartu galima e, išmatuoti vartotojų gerovę, vartojimo kainas. Visi tie duomenys yra, tie duomenys paskirstyti pagal šalis ir ten tikrai įvertintas poveikis. Be to yra, yra ir poveikio vertinimo priedas, kuriame randam duomenų. Bet dabar ta mūsų priemonė, poveikio vertinimo priemonė, tai ji sumanyta kitiems komisijos kolegoms, kitiems generaliniams direktoratams, e, kurie galbūt iki galo ir nežinos, kaip pirmiausia įvertinti vartotojų poreikių ir kokiais metodais, būdais tą įvertinti. Tad mūsų to, tos priemonės vartotojų pirminė grupė tai yra kitos komisijos tarnybos ir dabar mes šiaip jau e, plačiai skleidžiam, tiesiog daug kalbam, reklamuojam šitą priemonę, kad jie kuo daugiau pasinaudotų. O šiaip pati iniciatyva kilo iš, ki, kilo iš mūsų tarnybos. Mes jau anksčiau esam atlikę tokią analizę tiesiog e, vertindami poveikį. Dabar dėl viešų konsultavimuose, viešo konsultavimuose per e, refit procesą, per teisės aktų peržiūros procesą. Tai viešas konsultavimasis e, labai skiriasi nuo apžvalgos. Per viešą konsultavimąsi paprastai E, atrinkti tam tikri respondentai, pateikia atsakymus į jiems pateiktus klausimus, tai dažnai tie respondentai būna, būna mm, įvairios suinteresuotos šalis, bet ne mažiau kažkokie konkretūs atskiri, paskiri e, vartotojai nes čia sunkiau tada būtų užsitikrinti jų, tai yra tai, kad jie žin, išmanys teisės aktus, Tačiau kalbam apie skirtingą tiesiog tų procesų atlikimo būdą. Ir todėl, aišku, e, ta medžiaga, kurią gaunam, sakykime, medžiaga, atsakymus, kuriuos gaunam iš suinteresuotų šalių, būna kitokia, e, kitokios kokybės negu iš atskirų ten vartotojų organizacijų ir panašiai. O per apžvalgas, aišku, mes remiamės daugybę priemonių, e, sakykime, vertinam kainas, e, žiūrim vartotojų poelgį ir kitus dalykus vertinam. Tai vėlgi tie atskiri metodai yra saviti. Bet čia tikrai nenorėčiau, kad suvertintumėt viešojo konsultavimuose kaip viešos apžvalgos, nes, kaip jau sakiau, Tai yra skirtingi dalykai. Na, o dėl svarbiausių klausimų. Tai tų klausimų pagrindinių, kuriuos aš čia pateikiau, čia tiesiog orientacinio pobūdžio klausimai. Čia mes kalbam apie priemonę, duomenų šaltinius, priemonės, kaip būtų galima atlikti analizę. Tačiau savotiškas pasitikrinamasis sąrašas bet aišku, jis toliau koreguojamas priklausomai nuo konkrečios srities ar jo svarbos. Dabar klausimas dėl vartotojų gerovės savokos ir buvo klausta, ar buvo įmanoma parengti bendrą ES apibriežti, kuri veiktų visose valstybėse narėse, atsižvelgtų jūs kultūrą. Bet kita vertus, taip, mes stengiamės atžvelgti į tuos kultūrinius savitumus, nes čia kalbam apie perteklių vartotojams, kaip tokį bendrą vardiklį. Perteklius tai yra e, išplaukia iš to, ką aš kaip vartotojas pasirengęs mokėti ir, ir iš tikrųjų kokia yra tikra rinkos kaina. Ir čia dabar noras, pasirižim, noras mokėti tokią ir tokią kainą nevienodas tarp vartotojų. Ne, vėlgi nepriklausomai nuo to noros, visi mokės vienodą kainą už tą patį produktą. Ir čia tada kalbam apie skirtingą tą perviršį vartotojui. Ir kai mes tada visas tas vertes agreguojam, suvedam, ta, tai būtent tas, ta suma agreguota ir yra vartotojų, vartotojų na, gerovė. Bet čia, aišku, priklauso ir nuo politikos e, tam tikrų veiksmų. Pavyzdžiui, jeigu numatom žemesnės kainos, tai, tai padidėja tada vartotojams perteklius ir paprastai vartotojams e, žemesnės kainos e, sukurs didesnę gerovę, bus geriau. Labai ačiū, dabar jau baigsim posėdį, dar kartą labai ačiū Jums už pasisakymą. Kitas mūsų posėdis rytoj rytą, jis prasidės koordinatorių posėdžių. Ačiū.